Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Taigi, mielas kolegės, mėly kolegos, gerbiamą panę ministrę. Norėčiau pasveikinti jūs visus šiandieninėme popietinėme posėdėje. Koordinatoriai šiek tiek ilgiau posėdžiavo, todėl truputį nusikėlė mūsų posėdžio pradžia. Be to, ponia Muskardinė dar atvyksta iš oro uosto, į truputėlį vėlus. Ir aš ją pavaduosiu kol kas. Ir pradedu posėdį oficialiai. Taigi dabar nuoširdžiai norėčiau pasveikinti Jūs, ponė ministrė. Jūs jau antrą kartą atvykstate pas mus į komitetą. Aš manau, kad mūsų darbiniai santykiai su pirmininkaujančia Danija buvo puikus. Jie vystėsi teigiamą linkme ir būtent tarptautinės prekybos srityje Mes e, jums e, vadovaujant, tai yra tarybai vadovaujant, priėmėme daug svarbių teisės aktų. E, prisiminkime dvišalių investicijų susitarimą. Aš manau, kad mes parengėme tikrai puikų kompromisą šio klausimu. Be to, dėl bendrų lengvatų sistemų taip pat parengėme nemažai dokumentų. Ir manau, kad iš esmės mūsų darbas vystosi teisinga linkme. Manau, kad mes dabar galėsime pasikeisti mintimis apie įgaliojimų suteikimą dėrėti su Japonija. Nes jūs žinote, panė ministrė, parlamentas pageidauja atidėti įgaliojimų suteikimą, kol mes pasieksime bendrą poziciją Europos parlamente. Ir tai yra mūsų bendras noras dėl ateities dėrybų, kad būtent iš pradžių parlamentas turėtų priimti savo poziciją, o tik tada būtų vykdomos dėrybos o ne tik e, tuo metu turėtų būti klausima e, parlamento nuomonės, kai dėrybos jau įsibėgėjusios ar jau bebaigiamos. Nes taip gali kelti papildomų problemų. Gali būti netgi sustarimas atmestas. O to mes nenorėtume. Taigi dar kartą ačiū Jums už tai, kad dalyvaujate mūsų posėdėje. Ir taip pat norėčiau mm, nuoširdžiai patikoti jūsų darbuotojams už puikų bendradarbiavimą su mūsų komitetu. Aš įsivaizduoju, kad iš esmės ne visada paprasta dėrėtis ir bendradarbiauti su Europos parlamentu, taigi ačiū Jums už Jūsų kantrybę, už Jūsų entuzijazmą ir Jūsų geranaiškumą bendradarbiaujant e, su mumis. Taigi dabar stikiu Jums žodį. Ačiū, Bentai. Pirmiausia, truputėlį liūdna, kad profesorė Moreira negalėjo atvykti šiandien į posėdį, nes mes iš tiesų puikiai ir konstruktyviai bendradarbiavame su ponė profesorė. Aš tikiuosi, kad jūs bent tai perduosite mano linkėjimus ir dėkingumą poniai Moreiros ir jį greičiau pasveiks. Kaip aš jau kalbėjau sausio mėnesį, kai mes sveikiname priekybos politikos demokratizavimą, e, atsižvelgiant į Lisabono sarties nuostatas. Taip, e, ir dabar, paskutinę mūsų pirmininkavimo savaitę, galiu konstatuoti, džiaugsmingai konstatuoti, kad mūsų bendradarbiavimas buvo sėkmingas. Ir e, mes pasiekėme puikių demokratijos rezultatų. Iš tiesų, aš norėčiau dar pabrėžti, kad mes tikrai džiaugiamės bendradarbiavimu su jumis. Norėčiau pradėti nuo to, kad padėkosiu jums už puikų bendradarbiavimą, ypač norėčiau pabrėžti uh, svarbius rezultatus, kuriuos pasiekėme kartu uh, dėl, dėl dviejų dokumentų. Tai GSP uh, e, reglamentas ir ir kitas reglamentas abu reglamentai iš tiesų e, pademonstravo, e, kaip e, bendros sprendimo procedūros arba bendras teisėkuros sprendimų prieimimas gali remtis naujos Lisabonos nuostatomis. Ir iš tiesų tikrai pasiekime puikių rezultatų, kompromisų. Ir šitas reglamentas susijęs būtent su E, įmonės nusis, sąlygų nusistatymo, o kai e, pasaulio prekybos organizacijas paskui pakeičia, e, būtent prisidėjo prie to, kad būtų įmonės traktuojamos vienodai, kad būtų investicijos skatinamos ir norėčiau už tai padėkoti komitetui, ypač jūsų dėrybų grupiai, kuriai vadovavo profesorė Moreira. Aš taip pat norėčiau pažadėti jums, kad šią patirtį bendradarbiaujant su Europos parlamentu, perduosiu savo kolegoms, kurie perims pirmininkavimą, tai būtent e, Kipro kolegoms. Tai dabar kalbant apie bendrąją lengvatinių muitų tarifų sistemą, e, man atrodo, kad e, tikrai labai puiku, kad mes per pasarąsias savaitės plenarniuose posėdėje e, gavome didžiulį pritarimą iš Europos parlamento. Norėčiau e, padėkoti e, BLP, tai yra BLS, atsiprašau, pranešėjui, būtent už jo bendradarbiavimą su pirmininkaujančia šalimi dėl šio svarbaus dokumento. Vertinu jo darbą. Mūsų bendradarbiavimas yra labai reikšmingas ne tik todėl, kad mes. A, norime parengti e, Europos atsaką į pasaulinę e, krizę, bet ir siekiant kurti darbo vietas ir e, tą augimą. Taigi šitas bendradarbiavimas ir mūsų rezultatai siekia netgi 2012 metus. Taigi būtent e, prekyba yra lasis suvaibi, jeigu mes norime pasiekti 0,7 procentų BVP augimą Europoje. Artimiausiu metu e, e, Europos Sąjunga dėl to susidurs su tam tikrais neigiamais rezultatais susijusiais su ekonomikos augimu. 90 procentų ekonominio augimo vyks už Europos Sąjungos ribų. ES e, prekybos e, susitarimų dėrybos turėtų padėti sukurti apie 2 procentus e, BVP arba 275 milijardus eurų. Ir bus sukurtas 2 milijonai darbo vietų. Ir jeigu Europos politikos lyderiai kalbasi apie ekonominį augimą, uh, ir atsigavimą e, birželio 29 dieną, tai žinoma, prekyba bus vienas iš pagrindinių prioritetų. Tai e, pabrėžia, kad ES e, prekybos politika iš tikrųjų yra svarbus atsakas į tos iššūkius, su kuriais dabar susidarė ES. Ir akivaizdu, kad prekybos ministrai, gegužės 31 dieną sustikė, nubrėžia mums gairias, būtent leidžiančias eiti šiuo keliu. Ir Europos vadovas taryba taip pat tai minėjo. Ir aš manau, kad e, Europos vadovų tarybos išvadoje būtent prekyba užims atitinkamą vietą. E, kita, kitas dalykas tai yra ES dvišalės prekybos e, sutartis, tai yra laisvos prekybos sustarimas, pavyzdžiui, tarp ES ir Japonijos. E, Būtent bus e, didžiausias dėmesys skiriamas e, taikymos reikės nustatymui. Ir aš esu tikra, kad, e, žinoma, tos dėrybos yra susijusi tam tikrais jautriais, neatsakytais klausimais. Bet aš norėčiau pabrėžti, kad nuolatinis darbas, kurį mes vykdome su Japonija, yra labai iš, išsamus, labai nuodugnus, būtent rengia šitą laisvosios prekybos sustarimą. Uh, Japonija visiškai įstraukė šį procesą. Ir mes turime išreikšti savo poziciją ir pasakyti savo nuomonę, ar mes norime eiti kartu su Japonija ar ne. Ir vis dėlto reikia prisiminti, kad su Japonija bus pakankamai sunkios dėrybos. Mes laikomės Lisabono sutarties nuostatų, tam tikrų prerogatyvų, e, kad, e, sakykime, taryba galėtų suteikti įgaliojimus dėrėtis komisijai. Ir aš galiu užtikrinti, kad taryba mhm. būtinai išklausys Europos parlamento nuomonę būtent dėl deleguotojų aktų, dėl įgaliojimo komisijai. E, dabar kalbant apie mūsų įsipareigojimą kurti darbo vietas, mes siekiame suteikti laisvą prieigą prie mūsų rinkos, mūsų strateginiams partneriams, įskaitant ir tas valstybės, kurios yra skurdžios. Aš manau, kad e, tai yra labai svarbu Europos eksportui. Dabar kalbant apie Indiją, mes matome, kad dėl laisvos priekybos sustarimo vyksta e, tikrai e, dėrybos tinkama linkme. Mes matome jau šviesą tunelio gale. Bet vis dėlto dar yra tam tikrų problemų ir kliūčių Ir mes sieksime pažangos per rūdienį. Mes e, galiausiai šiais metais turėtume pabaigti. Vargu ar pabaigsime dėrybas e, su Indija šiais metais. E, Rusija taip pat čia. Rusijos prisijungimas prie atitinkamų sustarimų taip pat E, kad tikimasi įvyks greitai ir Rusija, tikimės, e, žengs kitą žingsnį ir dėrėsi dėl naujo susitarimo. Ir e, prekybos skyrius apims daugiau, negu dabar yra įsipareigota pagal PPO nuostatas. Ir mes, žinoma, siekiame glaudžiau bendradarbiauti su Rusija. Brazilija taip pat yra svarbi partnerė. Deja, nėra pasiekta pažangos pasiekta Mercosur ir ES dėrybose įvykiai Merkosur kai kuriuose valstybėse tikrai neprisideda prie šių dėrybų sėkmės. Mes vis dar tvirtai siekiame užtikrinti laisvą prekybą ir pašalinti visus protekcionistinius mechanizmus. Mes siekiame įgyveninti tam tikrus pokyčius atitinkamose srityse. Kitas dalykas, ES ir, ir Kinijos e, paskutinėme sustarime buvo kalba apie investicijų sustarimą ir apie e, prieigą, laisvesnę prieigą prie rinkos. Tai būtent mes atstovaujame e, apie savo investuotojų interesų gynimą. Taigi, Mes tikimės, kad e, dėrybos 2012 e, metų antroje pusėje su e, Kinija jau įsipėkės. Taip pat transatlantiniai ryšiai buvo iškelti kaip vienas pagrindinių prioritetų mūsų prekybos srityje, būtent siekiant užtikrinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. Pažangos pasiekta, tai atsispindi ir tarpinėje ataskaitoje, kuri bus e, pateikta šio mėnesio pabaigoje. Ir taip pat galutinė ataskaita bus pateikta 2012 metų pabaigoje. Yra e, matyti, kad abi šalis siekia ryštingai e, skatinti šį bendradarbiavimo procesą. Bet gali būti, kad pradėsime ir dėrybas dėl laisvos pirkybos sutarties. Ir E, mes e, gavome užtikrinimą, kad e, dėrybos gali būti sėkmingas per artimiausią laikotarpį. Žinot, su sąlyga, kad tokios dėrybos turėtų sustiprinti, o ne susilpninti PPO sistemą. Dabar aš norėčiau uh, mm, uh, taip pat užsiminti apie DCFTA, tai yra apie mm, gilų e, laisvos prekybos sustarimą ir išsamų sustarimą. Tai būtent e, e, su Ukraina mes jau baigėme dėrybas dėl. Mm, dėl laisvos prekybos sutarties. Tačiau Ukraina eina neteisinga kryptimi ir todėl sudėtinga dabar pasirašyti tą sutartį su Ukraina. Nebent Ukraina sugrįžtų prie e, Europos vertybių. Labai gerai, kad dėrybos e, e, su Grūzija, Moldavija ir Armenija dėl DCFTA vyksta puikiai. Ir mes tikimės, kad šios dėrybos baigsis sėkmingai ir leis tom trims valstybėms integruotis į Europos rinką. Dabar kalbant apie mūsų pietinius kaimynus e, - e, Marokas, Tunisas ir kitos valstybės, jos e, taip pat siekia pradėti dėrybas dėl laisvos prekybos sutarčių. Ir labai svarbu, kad tose valstybėse įvyktų atitinkamos reformos. Taip pat norėčiau pažymėti, kad dėrybos su Kanada ir Singapūru bus baigtos mums dar, mums pirmininkaujant. Taip pat pasarosiomis savaitėmis mes užmėsgėme ryšį su kitu e, Pietričio Azijos e, svarbiu partneriu, tai yra Vietnamu. Kitas dalykas ES ir Kolumbijos e, asociacijos sutartis bus pasirašyta šį mėnesį vėliau. iš esmės, e, žinoma, kyla tam tikrų problemų e, siekiant e, pasirašyti tą sutartį, pavyzdžiui, dėl žmogaus teisų pažydinėjimo Kolumbijoje. Tačiau bet kokiu atveju aš manau, kad viena vertus mes pasiekėme pusiausvyrą tarp mūsų susirūpinimo ir tarp mūsų abejonių ir tarp pasiektos pažangos. Mes bandome pašalinti abejonės per dialogą su Kolumbija. Ir uh, manome, kad e, žmogaus teisų konvencija yra pagrindinis elementas derantis dėl laisvos prekybos sutarties su e, Kolumbija. Būtent e, žmogaus teisės svarbios ir kalbantis apie tokius susitarimus ir su Uzbekistanu. Čia į, e, tekstilės protokolas ypač svarbu ir svarbu tai, kad Uzbekistanas nenaudotų priverstinio vaikų darbo E, visų pirma ir įsileistų TDO stebėtojų misiją, būtent derlius naimimo metu. Kitas dalykas yra e, išlyga dėl Pakistano. Kaip žinote, pagrindinė mintis yra ta, kad daug e, pakistaniečių dar kenčia nuo potvinio ir įvairių gaivelinių nelaimių pasiekmių. Todėl uh, mes e, priėmė tam tikrus įsipareigojimus Pakistano atžvilgių. Komisija patikė pastarąją savaitę e, pasiūlymą ir e, pirmam trilogijai mes pasiekėme kompromiso ir parlamentas iškėlė atitinkamus klausimus susijusius pagalba Pakistanui. Ir manau, kad mes rasime bendrą pragmatinį sprendimą ir pakankamai greitai. Ir taryba iš tiesų labai siekia išspręsti šį klausimą galtinai. Kitas dalykas, tai kalbant apie konkurenciją, atviras rinkas, darbo vietų e, kūrimą ir ekonominį augimą. E, tai yra esminiai elementai. Ir naujas pasiūlymas e, apie trečiųjų šalių prekio ir paslaugų galimybę patekti į ES viešųjų pirkimų rinką yra vienas žingsnis tą linkme. Mes pradėjom diskusijas dėl tų pasiūlymų, būtent pirmininkant Danijai. Aš dar norėčiau tik tai trumpai. Dėl regioninių rinkų, jūs žinote, kad pasiūlymas dėl jų buvo pateiktas ir egzistuoja jau kurį laiką, bet buvo blokuotas taryboje. Nuo to laiko, kai 2005 metais komisija pateikė savo pradinį pasiūlymą. Tačiau Europos parlamento didžiulis uh, didžiulė pagalba ir parama <clears throat> atvėrė galimybės svarstyti šį dokumentą taryboje ir dauguma valstybių narių pagėdauja tikrai gana konstruktyviai analizuoti naujas komisijos taisyklės dėl žymėjimo. Tačiau komisija dar tokio atnaujinto pasiūlymo nėra pateikusi. Dėl aktą pastebėjau ir žinau, kokie yra paskutiniai su aktas susiję įvykiai. Europos teisingumo teismas turi pateikti savo nuomonę. Taryba, kaip ir komisija, mano, kad būtų naudinga gauti Europos teisingumo teismo nuomonę dėl aktą ir kaip aktas susitarimo nuostatos dera su ES pamatinėmis taisyklėmis. Dabar PPO ir Dohos dėrybos. Nebejotinai, kad tos dėrybos įtin svarbios yra pasaulio ekonomikai, nes PPO sudaro neatsiejama mūsų politikos dalį ir pirmininkaujant Danijai mes tengiamės kaip galima aktyviau dirbti, ieškant naujų įstrigusių klausimų sprendimo būdų Ženevoje. Vadovaujantis, aišku, tomis ministrų nuostatomis, kurios buvo paskelbtos gruodžio mėnesį. Tačiau turiu pasakyti, kad šis uždavinys nepaprastai sunkus ir labai sunku žengti į priekį. ES savo dėrybinę poziciją rėmė keliais aspektais, tai yra daugia šališkumas ir skaidrumas tarp jų. Buvo stengiamasi dirbti tose sritise, kuriuose įmanoma padėti mažiausiai įsivyšysioms šalims nustatyti prisijungimo gairias ir taip toliau. Ir taip pat palengvinti patekimo į rinką sąlygas. Tai yra labai svarbus dalykas, ypač pastarasis, kalbuojant apie tolesnės dohos e, dėrybas ir uh, tokios sąlygos galėtų duoti naudos visoms ES narėms. Kita, kita vertus, mes esame pasirengę svarstyti dvišalių pagrindų pateiktus įvairius dėl paslaugų teikiamus pasiūlymus, kurie padės plėtoti priekybą. Priekyba, kaip žinia, mūsų pirmininkavimo laikotarpiu buvo vienas iš svarbiausių prioritetinių uždanių, nes ES yra a, svarbi daugelio besivystančių šalių partnerė. Taigi mes ne tik stiprinamo politiką žiūrėjome, kad politikos įvairios šiuose srityse papildytų vienas kitą ir kad būtų įmanoma susitarti dėl um, naujo bendrųjų lengvatinių muitų tarifų sistemos susitarimo. Ir dėl to buvo patvirtintos ir ministrų išvados ir taip pat atitinkamas komisijos komunikatas. Ir pirmą kartą komunikatas per dešimt metų paskelbtas dėl priekybos ir vystimosi sąsajų. Ministrų išvadose, ministrų išvados buvo patvirtintos jau įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, todėl jos irgi yra aktualios. ES dabar turi e, keisti strategiją, kad prisitaikytų prie pasikeitusių sąlygų pasaulyje ir galėtų labiausiai pažeidžiamoms šalims padėti. Galiausiai, pirmininkaujant Danijai, mes taip pat e, vėl įtraukėme į darbo tvarkę ekologiškumo e, klausimą nu, kuris buvo pamirštas nuo 2009 metų. Ir pirmininkaujant Danijai kovo 16 dieną užsienio prekybos e, taryba patvirtino kryptis, kuriomis reikia veikti. Dvišaliai, daugiašaliai dvišalės daugiašalės priemonės turi būti gyvendinamos. Nors Mirinserai sutiko, kad reikia dirbti visomis kryptimis, tačiau šiandieną galiu pasakyti, kad įdomiausia buvo mintis daugiašalis sprendimas, inovacijos, informacinės ryšių technologijos ir kiti dalykai Ženevoje yra svarstomi būtent daugiašalių pagrindų ir siekiama šios punktus įtraukti laisvos prekybos sutartys. Pastarojo meto pasikeitimai, kurie yra esminiai, rodo, kad atėjo pasaulio bendruomeniai laikas veikti daugia šališkumo principų. Aišku, tokiu būdu susidursi, veikdami tokiu būdu susidursime su nemažais iššūkiais ir reikės sutelkti uh, pritarinčių tokiam principui stipresnę stovyklą, kad galėtume sėkmingai dėrėti Ženevoje. Galiausiai noriu pasakyti, kad buvo labai malonu dirbti, nors dirbome sunkiai ir malonu dar ir dėl to, kad bendradarbiavome labai glaudžiai su jumis ir su komisija. Šiandien atrodo, kad mūsų pirmininkavimo laikotarpis baigėsi labai greitai bet tikiu, kad to, ko nespėjome mes padaryti, padarys e, kaip pirmininkavimo vėliavą perimantis Kipras ir kartu pasieksime tų tikslų, kurių, kuriuos numatėme. Ačiū už didžiulę apžvalgą, išsame apžvalgą tų e, dalykų teisės akto, kurias priimant jūs vadovavote Dabar kolegos turi galimybę užduoti klausimus, pateikti savo vertinimus. Manau, kad jau pirmasis raundas jau galėtų prasidėti. Patėja, e, pane Keller, panas Martinas nori pasakyti. Kas dar norėtų pasakyti? E, muchas gracias, señora ministra, por sus palabras. Ačiū, ministrė, už jūsų platų pristatymą. Dėkuoju už visą, ką padarėte pirmininkaujant Danijai bendradarbiaudami su Europos parlamentu. Taip pat norėtume Jūs pasveikinti su pasiekta pažanga. Mes taip pat džiaugiamės mūsų komitete pasiektą pažangą. Norėčiau Jums pateikti keletą klausimų. Vienas iš jų susijęs su transatlantiniu bendradarbiavimu. Jūs minėjote pasiektą pažangą. Norėčiau paklausti, uh, Galbūt galėtumėt e, ir mus supažindyti su situacija, ar mes e, artėjame prie bendro visuotinio susitarimo, ar, dar, ar yra klausimų, kur, kur galima pasiekti susitarimą ir kur ne, kad tas susitarimas bus labiau dalinis. Ir antras klausimas yra dėl aktos. Žinote, kad buvo surinkta daug klausimų ir posėdžių, kuriuose dalyvavo vairių sektorių atstovai. Ir vienas iš iškilusių klausimų tokių sesijų metu buvo štai toks. Ar jūs pagalvojate apie Europos lygio sprendimą aktai, ar norime eiti toliau? Susilaukėme neseniai lankytojų grupės, kurie vėl pateikė šį klausimą. Kas daroma siekiant išspręsti šios klausimus? Norėčiau sužinoti, ką Jūs apie tai galvojate. Ačiū. Toliau, pane Keller. Ačiū, ministrė, už tai, kad atvykote į mūsų komiteto posėdį. Taip pat norėčiau Jums padėkoti už tai, kaip dirbo pirmininkaujantį Daniją, nes e, aš dalyvavau daugelį trilogų ir iš tikrųjų ten jautėsi pasirižimas siekti kompromiso iš pirmininkaujančios šalies pusės. Tai yra labai smagu. Taip pat e, daug e, pažangos buvo pasiekta vystimosi ir žmogaus teisų srityje. Taip pat norėčiau pasveikinti jūs su. Padėkoti Jums už Jūsų pasiržymą Pakistano klausimų. Taryba tikrai vaisingai padirbėjo. Keletas klausimų. Jūs minėjote, kad dėl Japonijos norėtumėte, kad parlamentas e, labiau įsitrauktų, nei kad numato Lisabonos sutartis oficialiai. E, mes kartais galime tik pasakyti arba taip arba ne ir patys tuo nelabai džiaugiamės. Ar jau vyksta diskusijos apie tai, kaip konkrečiai atrodytų parlamento dalyvavimas ar taryboje darbuotojai pasiruošę priimti tokį aktyvesnį parlamento vaidmenį. Ar tai būtų įmanoma tokį modelį pritaikyti ir kitiems klausimams, kitiems atvejams? Jūs taip pat minėjote setą dėrybas. Sulaukėme kritikos iš valstybių narių, jos skundėsi, kad negauna pakankamai informacijos. Galbūt galėtumėte mums papasakoti, kaip taryba dabar e, sprendžia, e, dalyvauja šiuose dėrybose, kokia yra dabartinė situacija. Ačiū. Martin. Toliau ponas Martin. Ačiū pirmininkė. Dėkoju Danijai už jų puikų bendradarbiavimą. Jūs kalbėjote apie tokius įvairialypius dalykus, kad beveik net nebedrįstų iškelti daugiau klausimų, bet vis tiek pabandysiu tai padaryti. Mūsų teisės tarnyba nagrinėjo tam tikras bendros sprendimų prieimimo procedūras dėl Kolumbijos, dėl ES Rusijos susitarimo ir kitų. Šiuose sprendimuose pagal mūsų vertinimą kai kurie šių sprendimo aspektai turėjo būti spre, dėl jų sprendžiama bendro sprendimų prieimimo tvarka. Gal galėtumėte pasirūpinti, kad ateityje tokie Kad ateityje iš tiesų būtų laikomasi bendros sprendimo prieimimo tvarkos, o nedaromos kažkokios, tai nesilaikoma kažkokios kitokios praktikos. Aš suprantu, kad negali būti taip, jog bus apeinamas parlamentas. Ir iš tiesų praktikoje reikalinga pataisyti tada teisės aktus, jeigu jūs norite, kad mes plačiau dalyvautumėme. Kitas dalykas gal labiau susijęs su taryba ar taryboje iš tiesų vyko rimtos diskusijos dėl policijos, e, politikos nuoseklumo ir dėl vienodų sąlygų taikomų visiems. Jūs minėjote Ukrainą, bet e, yra ir kiti susitarimai. Yra Izraelis, kuriame įkalinti vaikai, yra tesiama gazos ruožo okupacija ir e, vakarinėje pakrantėje daug neįspręstų klausimų. Mes iš viena vertus sudarome prekybos sutartis, tačiau kita vertus situacija neleidžia kalbėti apie vystimąsi, todėl politinio nenuseklumo išvelgiu. Ir galiausiai e, vystimosi politika. Jūs apie ją kalbėjote. Šiandien ryte mes savo komitete kalbėjome apie tai, kad reglamentas 1528 nustato taisyklės ir sąlygas, kuriuom esant labiausiai pažeidžiamos šalis gali pasinaudoti prieigą prie mūsų rinkų, bet ar tai taikoma praktikoje? Pana Šalcas. Pirmiausia, noriu padėkoti ministrei, kad labai trumpai, bet išsamei pristatė pirmininkaujančios dar Danijos atliktus darbus per pirmininkavimo pusmetį priekybos rytyje sąrašas nuveiktų darbų ilgas, tarp jų yra ir jau a, rezultatų, kita vertus, a, e, aišku, kad yra neįspręstų klausimų, kuriuos reikės spręsti ateityje ir tikiu, kad mūsų komitetas ateityje a, mes padėsime pirmininkavimą perimančiam Kiprui. Bet norėčiau, kad jūs truputį daugiau pakalbėtumėte apie darbo vietų kūrimą ir tarptautinę priekybą. Jūs apie tai užsiminėte. Bet klausimas yra toks, kokius konkrečius pasiūlymus pirmininkaujanti valstybė teikė ir kuriais buvo pasinaudota 20 plus grupės konferencijoje, kuris svarstė komercinius klausimus sąsajoje su klimato kaitos padariniais. Dar vienas dalykas, jūs paminėjote labiau ekologišką priekybą. Aš pats turiu keletą minčių, bet grįžtant prie to, ką jūs sakėte, ES ir JAV santykiai, transatlantinis bendradarbiavimas leidžia man užduoti tokį klausimą. Kaip Jūs vertintumėte JAV pastangas iki 20 metų tapti super energetikos valstybę, išgaunant 20 procentų daugiau energijos palyginti su dabartiniais metais ir tuo pačiu metu mažinant JAF išgaunamų dujų kainas nuo nes amerikiečių paskaičiavimais Europoje tai kainuos 2,35 dolerius, Azijoje nuo 12 iki 15 dolerių, bet Amerikoje mažiau. Taigi, ar toks tikslas nekelia pavojaus ekologiškesniai prekybai ir ar tai tikrai yra tinkamas kelias? Ir kitas dalykas. ITT projektas, kurį, kurio imasi Ekvadoro vyriausybė Rio plus 20 susitikimų kontekste, kad būtų išvengta neteisėto atogražų miškų kirtimo Amazonės baseine. Ar jūs pritarės, pritarsite iniciatyvai? Ir dar trečias dalykas, kurį noriu iškelti. Jūs taip pat e, paminėjote kad Dohos dėrybos įstrigo, kad yra pakankamai daug problemų. Bet remdamasi savo patirtimiai, remdamasi pokalbiais su daugeliu tarptautinės prekybos partnerių, ką jūs siūlytumėte, kad būtų galima tęsti įstrigusias Dohos dėrybas ir ar jūs manote, kad yra nors kokių galimybių sudaryti kitą savaitę bent jau riboto pobūdžio susitarimus. Na, paminėsiu vieną iš sričių, kurioje galbūt galima tai būtų padaryti ir tai yra susitarimas dėl medvilnės. Dar du kalbėtojai prašo žodžio. Pirmininkė, aš nekalbėsiu ilgai, nes konkrečių klausimų neturiu, bet noriu padėkoti pirmininkaujančiai Danijai už tokį teigiamą požiūrį į vystimosi sąsąją su tarptautinė priekyba, į orientavimąsi į eksportą, nes Europai eksportas yra labai svarbus dalykas. Ir gal gale tokius prioritetus yra nustačiusi ir mūsų frakcija, todėl mes vertiname jūsų darbą šio požiūriu. Taip pat jūs, aišku, turėjote spręsti labai daug sudėtingų klausimų, kuriuos dėrėtų įvardyti. Ir turiu galvoje ne tik tai laisvos priekybos sutarčių taikymo srities išplėtimas dėrybose su įvairiomis trečiosiomis šalimis ir norėčiau atkreipti dėmesį į padėties nekeitimo taisyklės, kur, dėl kurių buvo susitarta su kai kuriomis šalimis. Todėl linkiu Jums tik sėkmingai baigti pirmininkavimą per tas likusias dienas ir padėkoti už viso pusmečio darbą, kurį mano akimis Jūs atlikote puikiai. Iš tiesų labai smagu girdėti, kad jokios kritikas nepasakyta. Pone Stasny. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš maniau, kad mano vardas yra Zahradil. Tačiau bet kokiu atveju aš norėčiau prisidėti prie kolegų, kurie sveikina premjekaujančią Daniją ir ypač e, ministrę už e, stropų darbą, už jūsų tinkamą požiūrį ir žinoma, e, sveikinu už sėkmę. Seta ir e, e, EPAS. Taip pat yra puikus e, rezultatai e, šiuose srityse pasiekti. Čia e, galbūt jūs jau apibūdinate savo. Dabar dėl šitų EPA. Tai iš tiesų pasiekta tam tikros pažangos pasirašant susitarimus su Sešelės, Madagaskaru, kitomis, kitomis besivystančiomis valstybėmis. Ar jūs manote, ar šitas vystimosi greitis iš tiesų išliks toks pat, ar jisai pagreitės. Dabar jūs, kai jau nebepirmininkaujančios beveik šalies e, atstovė, kai jau paliekate šį postą, tai jūs galite atvirai pasakyti. Mes e, norėtume išgirsti jūsų nuomonę. Iš tiesų, kartais e, netgi yra smagu baigti savo pirmininkavimą, tada galima laisviau kalbėti. Pone ministrė, jums suteikime žodis. Ačiū už pateiktus klausimus. Pirmiausia, mm, atsakysiu Batijai, poniai Batijai Kušet, dėl transatlantinių santykių plėtros. Mes pastebėjome, kad abi pusės nori eiti į priekį tarybai buvo svarbu pabrėžti, kad šis susitarimas turi būti gilus ir išsamus. Dėrybose su amerikiečiais paaiškėjo, kad svarbu pasiekti rezultatų pagal nustatytą grafiką. Kitaip e, gausis ta pati situacija kaip ir Dohos plėtros raundo atveju. O mes to nenorėtume. Yra daug e, pasiūlymų dėl to, kokia struktūra turėtų būti paremtos dėrybos. Man atrodo, kad svarbu e, pakelti, nesumažinti PPO standartus. Tačiau e, diskusijos, vaisingos diskusijos vis dar vyksta ir e, abi šalis yra suinteresuotos jas tęsti. Kai dėl aktos, pasakyčiau, kad iš tikrųjų šis dokumentas nebuvo pats lengviausias mūsų pirmininkavimo laikotarpiu, švelniai tariant. Man atrodo, reikėtų palaukti ir pasižiūrėti, kokį sprendimą priims parlamentas per ateinančias dienas. Taip pat norime palaukti Europos teismo teismo nuomonės, nes Europos parlamentas jau iš anksto pasakė, kad norėtų sužinoti, kaip tai traktuoja Europos teismo teismas, ar tai viršė, peržengia ar neperžengia žmogaus teisų hartijos ribas. Taigi dabar e, susidomėję laukiame teismo nuomonės, bet e, pasitikiu parlamentu kaip demokratinė institucija, kurią mes e, labai didžiuojamės. Ir todėl laukiu, ką jūs nuspręsite rytoj. Toliau ponios Keller klausimai. Ačiū už juos ir už geras pastabas dėl Japonijos. Pasakyčiau, kad nemanau, jog par, Europos parlamento įgaliojimai būtų susijęs su, su mandato nustatymu. Man atrodo, kad tai yra tarybos prerogatyva. Tačiau labai svarbu, kad surastume laiko išklausyti vieni kitų, padiskutuoti ir todėl manau, naudinga, kad rugsėjai parlamente vyks diskusija šiuo klausimu, kadangi e, įnašas, parlamento įnašas galėtų pagerinti įgaliojimų kokybę. Neoficialios diskusijos, parlamento atsiunčiami pasiūlymai, tarybai rūpi, tarybai yra aktualūs, jie, jie juos atsižvelgia priimdami galutinį sprendimą. Taigi svarbu, kad, eitume, kad, kad dirbtume pagal tai, kas numatyta Lisabono sutartyje. Dėl sitos. Įdomu, kad kai kurios valstybės narės nurodė, kad nelabai joms aišku, kokia yra dabartinė situacija. Kovo 16 vyko e, diskusija pirmame tarybos posėdėje. Paskui komisija buvo paprašyta parengti mm, alternatyvinį dokumentą posėdžiui gegužės mėnesį. Komisija parengė alternatyvų dokumentą šiai diskusijai, vyko apvalaus stalo diskusija, kaip toliau eiti į priekį ir pastebėjau, kad daug valstybių narių pareiškia, kad norėtų liberalizuoti žalėje priekybą. Mes taip pat stengsimės tai užtikrinti tinkamiausių lygių. Buvo sulaukta daug pasiūlymų. Man atrodo, kad sita galėtų atnešti kažką naujo į dėrybas, įtraukti besivystančias šalis nes diskusijoms prasidėjus PPO 2001 metais tai ir buvo pats svarbiausias klausimas. Daug val besvysančių valstybių labai santūriai dalyvavo tose diskusijose, nes mane, kad tik išsivyščiusios šalis primės savo poziciją, nes jos gamina daugiausia aplinkosauginių prekių. Bet tačiau dabar tokios šalis kaip Kenija, Kinija, Indija gamina e, saulės baterijas, e, vėjo gainės ir kitus produktus, kuriems tikrai būtų naudinga taikyti laisvos priekybos principus. Mes dar nenusprendėme, kokia turėtų būti struktūra, bet diskusijos vyksta, jos mano galva yra vaisingos. Ir e, labai džiaugčiausi, jeigu parlamentas taip pat pateiktų savo pasiūlymų, kaip toliau dirbti ateityje. Mart, panas Martinas e, taip pat uždavė klausimą, jam atsakydama noriu pasakyti, kad taip, skaičiau profesoriaus Moreiros laišką, e, parašiau atsakymą vakar vakare, manau, kad jis jau yra parlamente. Mes nuodugniai nagrinėjame klausimus, kurie buvo nurodyti jo laiške. Kaip jau sakiau, parašiau atsakymą, kaip žinau, komisija padarė tą patį. O kalbant apie gerą valią, taryba nusprendė iš naujo pažvelgti į sprendimą sudaryti asociacijos susitarimą su Vidurio Amerikos šalimi. Suprantame, kad negalima atidėlioti šio susitarimo pasirašymo. Toliau dėl politinio nuoseklumo visiškai sutinku, kad yra labai svarbu, jog taryba užtikrintų politinį nuoseklumą. Nuo valstybių narių priklauso, ar bus užtikrinta politinis nuoseklumas vykstant diskusijoms taryboje. Pavyzdžiui, daug valstybių narių kelia mm, žmogaus teisų klausimą. Taip įvyko ir diskusijose su Ukraina. Mes visą laiką patarinėjome valstybėms narėms siekti politinio nuseklumo savo pirmininkavimo metu. Mažiausiai išsivyščios šalis. Mes joms teikiame labai daug dėmesio, taip pat ir bendrosios lengvatų sistemos kontekste. Ir man atrodo, mūsų kaip Europos pareiga yra stengtis užtikrinti, kad mažiausiai išsivyščios šalis nenukentėtų. Uh, Pono Šuls klausimas. Aš atsiprašau, nesu aplinkos ministrė, tačiau pabandysiu atsakyti kai kuriuos iš klausimų, kuriuos pateikėte. Kaip žinote, Rio plus 20 kaip tik vyksta šiuo metu iš prekybos Trys paragrafai yra tik susijęs su priekyba, juose kalbama apie mažiausiai išsivyščiusių šalių vaisių priekybą, kaip ją galima būtų praplėsti, kaip užtikrinti geresnę prieigą. Taip pat užtikrinant, kad priekyba prisidėtų prie tvariaus, tvarios plėtros bei mm, didės, daugiau lygybės tarp mažiausiai išsivyščiusių ir besivystančių šalių. Dėl Ekvadoro dėja negaliu atsakyti, nes nežinau atsakymo. Tačiau perduosiu šį klausimą mūsų aplinkos ministrė, ji dabar dalyvauja ir jo konferencijoje, tačiau jai sugrįžus aš tikrai perduosiu jai jūsų prašymą e, telefono žinute. Dažnai ir toks komunikacijos būdas pasiteisina, ypač su Europos parlamentu. Dėl ES ir JAV santykių pasakyčiau, kad Vykau į Vašingtoną netaip jau seniai, susitikau su administracijos atstovais ir pastebėjau, kad JAV vyriausybė labai domisi žalia priekyba ir kaip ją galima būtų liberalizuoti. Todėl mm, vyksta diskusija dėl galimybę sumažinti tarifą iki 5 procentų aplinkosaugiams prekiams. Ir nors JAV viduje vyksta diskusija dėl energijos išteklių. Jie taip pat nori užtikrinti nepriklausomumą ir žino, kad šios diskusijos neišvengiama dalis yra ir atsinaujinantis energijos ištekliai. Aš dalyvavau diskusijose kongrese ir pasibėjau, kad tiek respublikonai, tiek demokratai e, teikia, įtraukia šį klausimą į savo darbo atverkę, būtent kaip užtikrinti energijos importo nepriklausomumą. Ir galiausiai Doha kaip galima būtų pasiekti pažangos. Jei tik turite kokių nors minčių, pasiūlymų, na nežinau, bet ko, džiaugčiausi juos iš, išgirdusi, nes mes esame suinteresuoti bet kuo, kas tik mums padėtų pasiekti pažangos šioje srityje. Reikia svarbu pabrėžti, kad PPO nėra aklavietėje, Dohos plėtros darbotverkė yra aklavietėje, nes PPO veikia ginčių sprendimo taryba, veikia valstybės narės, taip pat jos paslaugomis naudojasi. Nors ir pastebime protekcionizmo apraiškų ekonominės krizės akivaizdoje, PPO vis tiek veikia. Ir, ir Rusijai prisijungus prie PPO pastebėsime, kad laisva priekyba bus dar aktyviau užtikrinama. Pastebiu, kad ir didysis dvidešimtukas pabrėžia, kaip svarbu kokia svarbi organizacija yra PPO. Dėje jie nepaminėjo Dohos raundo. Man atrodo, kad tai turėtų kelti nerimą. Reikia e, kalbėti atvirai, šis procesas atsidūrė aklavėtėje, reikia kažką daryti. Vienintelis kelias į priekį, man atrodo, vienintelis sprendimas yra Kinijos ir JAV rankose. Jie turi kažko, kažk, imtis veiksmų, jeigu norime, kad šis procesas pajudėtų iš mirties taško. Dėja, viskas priklauso nuo jų. Pone Stešniai, ačiū už jūsų pastabas. Jūs minėjote sitą. Aš apie sitą jau kalbėjau, tikiuosi, kad atsakiau ir jūsų klausimą, o dėl EBA dėl to, kad buvo pasirašyti šie susitarimai, pastebime naują teigiamą pagreitį. Greitai vyks trilogas dėl e, reglamentuojančių prieigą prie rinkos. Ir ten taip pat bus e, e, numatytas ir EPA procesas. Ačiū. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Ministerin. In der... Ačiū, panė ministrė. Iš tiesų labai sunku prognozuoti kažką tokiais klausimais, tačiau aš manau, kad mes visi sutarėme, kad e, jei ateityje e, santykiai tarp parlamento ir tarybos bus tokie puikūs, kaip pirmininkaujant Danijai, tai aš manau, kaip, kad mes kaip ES tikrai tik tai laimėsime. Ir e, manau, kad tai yra puikus pavyzdys būsimoms pirmininkaujančiams šalims, kaip galima bendradarbiauti. Jūs tikrai daug nuveikėte, aš tikrai norėčiau nuoširdžiai Jums padėkoti ir uh, palinkėti viso ko sėkmingiausio jūsų tėvinėje Danijoje. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Taigi, mėly kolegos, norėčiau pradėti kitą mūsų darbo tvarkės arba mūsų posėdžių dalį. Šiuo atveju pradėsime klausimus dėl mažųjų vidutinių įmonių galimybės įgyti kapitalo. Tai būtent, kad šitas kapitalas būtų internacionalizuojamas, kad būtų iš įvairių šaltinių gaunamas kapitalas. Nes nepaslaptis, kad mažos vidutinės įmonės turi kovoti pasaulinėje konkurencijoje, iškovoti savo vietą, ginti savo užimtas pozicijas. O dabar, būtent e, ištikus mus finansiniai kriziai, galimybė pasinaudoti kapitalu yra labai sudėtinga. Ir ponas Zargadilas būtent savo pranešime tai ir pažymi. Todėl labai svarbu aptarti įvairias galimybės mažoms vidutinėms įmonėms e, gauti finansavimą. Ir labai džiaugiuosi, kad pas mus šiandien susirinko nemažai ekspertų ir mes galime pasigilinti į mažų vidutinių įmonių galimybės gauti e, finansavimą iš įvairių šaltinių visame pasaulyje. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti poną Koji Ito. Jis yra EDPO atstovas, atsakingas e, už skyrių e, užsiimantį mažosiams vidutinėmis įmonėmis ir verslumu Džiaugiuosi, kad radote laiko pas mus atvykti ir suteikiu iš karto jums žodį. Ačiū, panė pirmininkė. Labas visiems. Aš esu Kožyto iš EBPO ir labai džiaugiuosi galėdamas pristatyti savo pranešimą e, jūsų posėdėje. A, tai būtent norėčiau pristatyti ir mūsų centrą skirtą verslumui, mažos vidutinėms įmonėms, a, a, mūsų a, mokslinius tyrimus, kurie skirti būtent ekonomikos augimui užtikrinti. Taip, m, pristatysiu ir vieną projektą, kurį mes užbaigėme rūdienį. Ir tai, tai bus tarsi šio pranešimo galutiniai rezultatai. Būtent šis tyrimas ir visa informacija su juo susijęs. Taigi, praėjusiais metais pradėjome šį projektą, kurį jau minėjau. Mūsų projektas, kaip žinia, yra pagristas. Mm, būtent tos valstybės, kurios nukentėjo nuo finansų krizės. Mm, mes e, stengiamės apibriežti e, mažų vidutinių įmonių tikslinės rinkas mes taip, taip pat stengiamės nustatyti a, tam tikrus barjerus, kurie kyla mažos vidutinėms įmonėms stengiantis gauti kapitalo iš įvairių tarptautinių šaltinių. Taip pat norėjome nustatyti a, skirtumus tarp rinkų. Ir būtent apibriežti pat ir tradicinės rinkas ir jų skirtumus nuo kitų rinkų. Mes norėjom apibriežti tam tikras tendencijas e, rinkoje, e, būtent mažos vidutinėms įmonėms tengintis gauti kapitalą. Pradėję e, šį projektą, pirmiausia, mes atlikome apžvalgą, ištyrėme situaciją ir ištyrėme informaciją iš 2000, tai nuo pat 2000 metų, kur buvo apibriešta informacija apie mm, prekybos faktus ir visą kitą. Čia a, tokius faktus nustatėme, kurie čia išvar, išvardyti. A, juos nustatė daugelis mokslininkų. Pirmiausia, eks, eksportuojančios įmonės yra retos ir jų, e, e, jos yra specializuotas jų tik nedaug įmonių turi e, didžiausią dalį savo e, veiklos skyrę eksportui. Eksportuojančios įmonės taip pat e, sukuria didesnę pridinę vertę, atlapina daugiau žmonių, jos daugiau naudoja kapitalo ir jos yra produktyvesnės negu neeksportuojančios įmonės. Jos taip pat a, gauna ir tiesioginės užsienio investicijas. Ir taip pat a, a, jų e, galimybė eksportuoti yra tiesiogiai proporcinga jų dydžiui. Kalbant apie mažų vietinių įmonių veiklą, vienas faktas yra labai svarbus. Mes galime patvirtinti e, tam tikrą ryšį, aišku, ryšį tarp e, produktyvumo tarptautinės ir tarptautinės veiklos, kurią vykdo maros vidutinės įmonės. Šis santykis e, yra vadinamas dar kartais e, pasirinkimu šių e, įmonių. Pirmiausia, svarbiausia dalykas yra kad įmonė, kuri yra labai naši, pradeda savo veiklą, taip pavyzdžiui, eksportuoja arba investuoja kitose užsienio valstybėse. Šis faktas būtent rodo, kad tos įmonės būtent gali gauti lengviau kapitalą iš užsienio arba tiesiogės, tiesioginės užsienio investicijas. Arba jos e, turi tam tikrus e, vidinius rezervus, nes būtent jų našumas tam leidžia. Yra įvairios skirtingos finansinės struktūros, kurios yra susijusios su finansavimo skirimu mažosiams vidutinėms įmonėms. Mes pasinaudojame atitinkamais duomenimis, e, kurios pateikė Vandyk Orbis duomenų bazę. Mes atlikome tam tikrą statistinę analizę. Tai būtent šitas e, duomenų bazė, Orbis, pateikė jums atitinkamus duomenis, kuris remiantis. Mes e, nu, nusprendėme, kad vis dėlto reikia sutelkti didesnį dėmesį į atskiros valstybės mažas vidutinės įmonės, kad būtų lengviau palyginti jų galimybės gauti kapitalą arba lengviau apibrėžti tą tikslinę grupę. Tai mes tyrėme Prancūzijos mažas vidutinės įmonės, kurių, kurių dydis yra 250 darbuotojų, kuriuose dirba tiksliau, arba mažiau. Tyrimas buvo atliktas 2005-2009 metų ir e, iš esmės mes tyrėme jų galimybės pasinaudoti vietos e, fondais arba vietos finansavimu. Taigi mes e, nustatėme vietos fondus arba vietos lėšų davėjus ar užsienio lėšų davėjus. Čia buvo nurodyti tam tikrai dydžiai, taip pavyzdžiui, e, tarptautinių įmonių. priemonės arba kapitalą. Ir taip pat santykė e, šių, šio kapitalo su jų našumu. Ir kaip matote, yra skirtumas atitinkamas tarp e, kapitalo, kuris gaunamas iš vietos fondo ir iš užsienio fondo. Matome, yra didelė skirtumas, ypač paslaugų sektoriuje, tarp to kapitalo, kuris skiriamas vietos ir užsienio fondų. Mes matome, kad yra tam tikras apirinis santykis tarp mažų vidutinių įmonių statuso, tai būtent kaip, kaip jos vykdo tarptautinę veiklą, ar jos eksportuoja, ar jos investuoja užsienyje ir jų finansinių rodiklių, tai pavyzdžiui, grinųjų pinigų srauto, likvidumo arba galimybių pasinaudoti, sakykime, privačia ir viešąją partnerystę. Ir rezultatai yra tokie. Kiekvienas finansinis rodiklis neturi koeficiento e, kiekvienoje pramonėje. Yra tam tikrų barjerų, e, sakykime, įmonėms, kurios vysto veiklą tik tai valstybės e, viduje. Tai būtent našumas, įmonės dydis, tai yra tokie barjerai, būtent siekiant atitinkamo finansavimo. Ir, e, žinoma, tai trukdo tai įmoniai vykdyti veiklą užsienyje. Dėl to jinai lieka tik tai vidaus rinkoje. Dabar mes pabandėme mm, ištirti santyki tarp e, finansavimo ir tarp tarptautinės veiklos atitinkamos mažos vidutinės įmonės. Gali būti, e, kad kai kuriuose valstybėse yra daugiau barjerų tam tikrų kliūčių vykdyti veiklą įmonėms, ypač tose rinkose, kurios e, dar tik tai randasi, kurios dar tik tai stiprėja. Nes visų pirma, e, tose rinkose yra taisyklės neaiškios, e, yra atitinkami teisės aktai, kurie dar nesusistovėję, kurie dar keičiami. Taip pat yra ir tarifinės kliūtys sudaromos atitinkamams įmonėms. mes bandėme nustatyti tokį santykį tarp tarp finansavimo ir įmonės veiklos. Tačiau nėra tokio santykio. Jis nėra įrodomas. Šitie empiriniai testai rodo, kad nėra tiesioginio poveikio, kurį daro finansinė situacija eksportui. Arba mm, tiesioginių, tiesioginių išsinių investicijų. Būtent nėra tiesioginio poveikio mažų vietinių įmonių sprendimams. Galime patvirtinti, kad yra tam tikras santykis yra tam tikrų kliūčių, sakykime, susijusių su produktyvumu. Nes čia visų pirma reikia atkreipdėmėsi į darbo jėgą, apie pačios įmonės pajėgumus. Jie didelę daro įtaką galimybę eksportuoti. Taigi. Yeah. ieškant finansinės paramos, į tuos veiksnius reikia atsižvelgti. Ir siekiant pašalinti tas finansinės kliūtis, iš esmės reikia didinti produktyvumą ir stengtis veiksmingesnė paversti įmonės veiklą. Taigi, Iš tiesų, siekiant atkreipti dėmesį dabar į šitą tikslą, būtent suteikti finansavimą įmonėms, turėtų būti vystamas bendradarbiavimas tarp įvairių organizacijų viešajame sektorėje. Tai būtent vyriausybė turi atkreipti dėmesį į atitinkamą paramą na, įmonėms, kad padėtų jiems patekti į pasaulinę rinką. Turi bus atlieka, atliekamas stebėsena būtent sudariusios situacijos. Taigi, vat tokias kliūtis būtina ir pašalinti, siekiant gauti finansavimą. Ačiū Jums už dėmesį. Yeah. Um, Ačiū nuoširdžiai, norėčiau padėkoti už jūsų pristatytą globalią perspektyvą. Būtent jūs nurodėte, kaip galime paskirstyti mūsų pajėgumus ir mūsų e, produktyvumą. Ir matome, kad būtent e, produktyvumas padeda gauti geresnį finansavimą. Toliau aš norėčiau pasveikinti dar vieną ekspertę iš Pasaulinio banko, e, ponę Andrėją Engelį. Jie būtent yra atstovai Bruselėje. Jis sukaupusi yra daugybę patirties rizikuodam, tai yra analizuodama rizikos kapitalą visame pasaulyje ir ji pateiks savo požiūrį į galimybės internacionalizuoti kapitalą arba pritraukti e, kapitalą mažosioms vidutinėms įmonėms iš viso pasaulio. Žinoma, e, tai bus dar vienas pasaulinis požiūris. Ačiū. Labadiena. Pirmiausia, noriu padėkoti komisijai, komitetui, kad suorganizavo šitą klausimą ir e, pabandysiu pakalbėti iš Pasaulio banko pozicijos. Mes iš tiesų Pasaulio bankė labai rūpinamės MVI. Kilus kriziai daugelis banko finansavimo priemonių tiesiog nebe taikomos mažoms ir vidutinėms įmonėms, dėl ko jos labai nukentėjo. Ir kai MVI bando investuoti, tai nereikėtų kalbėti apie jų investicijas užsienyje, nes su tokiais pačiais sunkumais jos susiduria investuodamos vidaus rinkose. Taigi, pirmiausia, noriu pasakyti, kokiu darbu mes susijame. IFC yra privataus sektoriaus korporacija ir tai yra stambiausia finansinė institucija, kuri dirba augančios rinkos šalyse ir skirtingai nuo kolegos iš EBPO, mes vadovaujamės kiek kitokia darbo kryptimi, tai yra augančios ekonomikos ir besivystančios šalis. <clears throat> Teikiame MVE paramą ir šiuo metu fondas bendras paramos sudaro apie 10 milijardų dolerių, taip pat 3,4 milijardai dolerių yra skiriama sandoriams su MVI skatinti. Jums gali atrodyti, kad kodėl iš vis reikia apie tai kalbėti, kokia yra padėtis Europos Sąjungoje, bet bendrai galima pasakyti, kad MVI susiduria jei ne su tokiomis pačiomis, tai su labai panašiomis problemomis tiek įsivyščiusių šalių rinkose, tiek augančios ekonomikos ir besivystančių šalių rinkose. Ir norėčiau trumpai Jums pristatyti, kaip mes dirbame, <clears throat> ką darome ir galbūt e, mūsų patirtis būtų naudinga ir Europos Sąjungai, nes galimybė pasinaudoti fondais finansavimu yra viena iš svarbių sąlygų MVI veikti. Mes veikiame netiesiogiai per tarpininkus, per finansų institucijas ir apie tai aš dar vėliau kalbėsiu. Vienas iš e, svarbiausių iššūkių, su kuriuo reikia susidoroti, tai skatinti bankus kuo daugiau teikti kreditų MVI. Dar vienas dalykas tai yra pačios sąlygos. Jūs žinote, kad mes reitinguojame investicinės sąlygas pagal šalis ir reitinguojama 179 e, šalis šiuo metu. Tie reitingai parodo, kad tikrai ir ES dar reikia daug nuveikti, sudarant palankės e, sąlygas gauti finansavimą MVI. Kita vertus, manau, kad prie mūsų pastangų gali prisidėti ir ES. Taigi, prieiga prie tarptautinių rinkų, kaip jau užtikrinama, na, sakykime, susijęma MVI partnerystės ryšiai su stambesnėmis įmonėmis. Dar kitas svarbus dalykas - tai stiprinti pačių MVI pajėgumą, nes būtent pajėgumo stiprinimas duoda didžiausią naudą. Tam yra parengta įvairiausių priemonių, kvalifikacijos tobulinimo priemonių ir panašiai. Dabar G20, didžiojo dvidešimtuko darbo tvarkė ir dėmesys MVI. Mes savo ruoštų teikiame informaciją didžiajam dvidešimtukui, nes visi supranta, koks svarbus ekonomikoje vaidmuo tenka MVI. Aš per daug tos skaidrės nekomentuosiu, nes joje pakankamai daug informacijos pateikta, bet galiu pasakyti, kad mes atliekame tikrai labai plačiaus apimties tyrimus, analizuojame įvairiausius modelius, jų skaičius siekia 164 ir mūsų tyrimai tikrai visą apimantis. Na, visi mes žinome, kad MVI tiek besivystančiose augančios įsivyšiusių e, šalių rinkose sudaro ekonomikos stuburą, kaip mėgstama sakyti. Ir didžiausią dalį darbo jėgos įdarbina būtent mažos ir vidutinės įmonės. Todėl mažos ir vidutinės įmonės yra tas pagrindas, kuriuo remiasi ekonomika. Dar vienas dalykas tai yra kainos. Jeigu mes galėtume kažkiek pažaboti kainas, tai labai stipriai tuo pasinaudotų ir mažos bei vidutinės įmonės. Didžiajame dvidešimtuke nustatyta, kad šiuo metu MVI tenka tik 5 procentai bendro finansavimo. Kokie yra iššūkiai? Vienas iš iššūkių šioje srityje yra tas, kad dauguma MVI priklauso nuo finansinių institucijų ir bankų teikiamų kreditų. Mes tengiamės tą problemą irgi kažkiek spręsti ir ES įmonių generalinis direktoratas irgi veikia savo ruoštų. Ką mes darome? Mes ieškome įvairiausių finansinių e, institucijų, tokio tipo institucijų, kurias skatiname uh, steigti kreditus MVI, skatiname aptarnauti mažas ir vidutinės įmonės tam, kad būtų pašalinti tie iššūkiai, su kuriais MVI susiduria. Vienas iš klausimų, kuris irgi aktuolus, tas, kad MVI labai menkai išmano paskolų teikimo sąlygas ir galimybės. Jie nežino, pavyzdžiui, ką galima panaudoti kaip užstatą įmant kreditą, kaip struktūrizuoti kreditą. Todėl švietimo vaidmuo anaiptol netoks mažas. Didysis dvidešimtukas kartu su mumis yra parengęs gairias MVI labai konkrečios rekomendacijos parengtos augančios ekonomikos e, šalių MVI, bet manau, kai kurios būtų naudingos ir Europos Sąjungai. Ir tarptų rekomendacijų ir akreditavimo biurai, ir kai kurios kitos priemonės, tokios kaip pavyzdžiui e, viešosios paramos mechanizmai, kurie svarbus e, ekonominės krizės sąlygomis kai MVI susiduria su paskolų gavimo problemomis. Dar vienas dalykas - finansinių institucijų pajėgumų stiprinimas kartu su MVI pajėgumų stiprinimu, nes tik sustiprinus pajėgumus finansinės institucijos galės teikti paskolas, o MVI galės pasinaudoti paskolomis ir veikti tartautinėse rinkose. Ir galiausiai norėčiau grįžti prie to, ką jau sakiau ir Ir kalbant apie poreikius, tik tai įvardysiu kai kurias tokias plačias mintis. Bet svarbiausias dalykas, kurio neturime pamiršti, kad MVI yra ne vienalyčių įmonių grupė. Jos labai skiriasi ir manau, kad uh, kolegos turite duomenų. Daugelis MVI, ypač su kuriomis mes bendraujame, yra nedidelės įmonės, kurios tai yra net mikro įmonės, kuriuose dirba dešimt ar net mažiau darbuotojų. Tokios nedidelės įmonės sudaro didesnę dalį MVI apskritai sektoriaus. Todėl jo susiduria ne tik tai su paskolų gavimo laikotarpiais, bet ir su kitomis problemomis. Ir tų problemų be pašalinės paramos smulkiosios mikro įmonės išspręsti negali. Kokios tai yra problemos? Na, kad ir verslo plano sudarimas. Kitas dalykas, kurį jau minėjau, tai yra pačios finansinės institucijos. Mes matome, kad finansinių institucijų bankų sektorius nebeskolina lėšų MVI Todėl mes dėgiame rizikos pasidalymo priemonės kurios tikrai gali būti labai naudingos ir Europos Sąjungoje galima būtų labai plačiai taikyti rizikos pasidalymo priemonės tam, kad e, skatintume bankų sektorių teikti paskolas MVI, bet jau sakiau, kad MVI pagal savo pobūdį yra labai skirtingos Yra mikro įmonės, yra didesnės įmonės, kurios galėtų pasinaudoti įvairiomis galimybėmis priklausomai nuo savo dydžio. O tos galimybės yra, sakysime, rizikos kapitalas, taip vadinami globėjų fondai ir taip toliau. Kaip paskatinti MVI veikti tarptautinėse rinkose? Žinote, tarp, e, pasaulio bankų klientai tai yra stambus klientai, O mes pirmiausia turime skatinti stambes kompanijas internacionalizuotis, veikti plačiau, kad galėtų įmonė aukti. Bet tam reikalinga tam tikra ir parama. Todėl reikia pagalvoti, ar MVI šiuo atveju nepasitarnautų, nebūtų naudinga nežengiant į augančias rinkas, labai svarbu turėti įvairiapusišką paramą. Dar a, prikybos priemonių finansavimas. Iš tiesų, šioje srityje tiesiog sąstingis ir beveik paskolų nėra teikiama. Rinkose dominuoja stambus europiniai bankai, turiu galvoje prekybos rinkas, Todėl ką galima daryti? Mes bandome skatinti mažesnės finansinės institucijas veikti tam, kad būtų galima užpildyti spragą teikiant garantijas. Pavyzdžiui, ir tikrai mano paskutinis e, pastebėjimas būtų kreipimasis į jūs, kad jūs e, irgi pažiūrėtumėte, ką galima padaryti priekybos finansavimo srityje. Tikiu, kad per man skirtą laiką su jumis susidoroju. Ačiū Taigi iššūkiai yra susiję ne tik su finansavimo klausimu, bet ir su struktūra arba taisyklėmis, pagal kurias taikomas finansavimas. Visą tai turi dėrėti tarpusavėje, kad gautume tinkamą rezultatą. Bet tokį išvadą darau. Taigi dabar norėčiau pasveikinti e, pas mus Erichą Kyneltą, e, kalbantį Eurokomerc vardu. ir galbūt jisai galės pasidalyti savo patirtimi, kai dirbo dar a, Austrijos a, a, ūkio rūmose. Ačiū už kvietimą. Aš norėčiau pristatyti mūsų rūmus. Iš tiesų mes esame suinteresuotas šalies, tai yra E, verslininkų atstovai. Mes turime 440 tūkstančių narių. Mes e, visų pirma teikiame konsultacijas finansavimo e, klausimais, ypač įmonėms, dėl eksporto ir dėl investicijų. Mes turime 150, šitą, atsiprašau, 115 biurų 70 šalių. Būtent mes siekiame, kad mažos vidutinės įmonės galėtų pasinaudoti galimybėmis atsiverčiamis kitose rinkose, būtent galėtų eksportuoti kitose šalyse. Dažniausia, mūsų kolegos dažniausiai e, yra ambasadose, jie yra prekybos ataše dažniausiai. Ir jie e, visų pirma vykdo savo veiklą už ES ribų, jie remia mūsų interesus, E, remia e, mūsų mažas vidutinės įmonės ir padeda joms e, eksportuoti kitas rinkas. Ir tas Co International iš tiesų tai yra mm, tam tikra iniciatyva skirta ne tik finansavimo užtikrinimui, bet, sakykime, ir eksporto skatinimui. Mes visų pirma teikiame konsultacijas, e, įvairūs ekspertai eks, eksportuojančiams įmonėms e, padeda susipažinti su esama situacija, e, atvyksta specializuotų įmonių atstovai, kurie padeda įmonėms mažinti sąnaudas, žengti kitą rinką ir eksportuoti. Iš tiesų, mes esame įmonė įsteigta pagal e, viešąją teisę, todėl mes laikomės atitinkamų nurodymų dėl e, įmonių teisės. E, na, žinoma, šiuo metu įmonių situacija nėra labai gera. Įmonės sunkiai investuoja, jos stengiasi patenkinti būtiniausius poreikius. Čia visų pirma kalta dėl to, žinoma, finansų krize. Antra vertus, žinoma, ir bankai prie to prisidėjo, kad įmonės mažiau investuoja, tai priešintos paskolų sąlygos pagal bazalis 3 e, reglamentą visų pirma. Aš manau, kad iš tiesų mano pranešimas bus pats trumpiausias, aš trumpai pateiksiu mūsų pasiūlymus Ir e, šiuo metu, žinoma, mes e, svarbia, pirmiausia aptarėme Bazilio 3 reglamentą, tai yra svarbiausia mums tema. Ir Europos parlamentas atsakingas komitetas, tai jūsų komitetas būtent ir e, e seka šią temą, nagrinėja, siekdami, siekdamas padėti mažos vidutinėms įmonėms. Tai kad būtent būtų padidintas, padidintas kapitalo reikalavimas bankams, čia kalbame šitame reglamente. Ir kad būtent kreditavimo reikalavimo būtų taikomi atitinkami, kurie būtų užtikrintų saugias investicijas. Ir kad nebūtų vis dėlto prekybai daromas neigiamas poveikis. Dabar, kalbant apie bankų struktūrą, vienas iš svarbiausių dalykų Europoje yra bankų struktūrų įvairovė. Tai būtent mažiai e, vidutinio dydžio bankai, didieji bankai, e, jie vykdo skirtingą veiklą, jų politika yra skirtinga. Manau, kad tai yra tikrai naudingas dalykas mažos vidutinėms įmonėms. Ir kai kurie bankai, mažesni ypač bankai, yra būtent orientuoti į mažas vidutinės įmonės, į prekybos įmonės. E, dabar dabar internacionalizavimas. Inter Tai aš galbūt ne, ne šią temą daugiau pabrėšiu, bet būtent finansavimo užtikrinimą. Būtų gerai, kad būtų ES garantijų fondas būtų sukurtas 2014-2020 metams. Čia galbūt numatytas jis galėtų būti daugmetinėje finansinėje perspektyvoje, kad finansinės priemonės, tai būtent garantijos arba kreditai kurių palūkanas būtų nedidelis, būtų teikiami kaip pagalba mažos vidutinėms įmonėms. Kad būtų šitą rizikos kapitalo įmonės skatinamos ir remiamas. Čia diskusijos vyksta šiuo atveju jau pakankamai ilgai. Ir į šį, į šią sritį įstraukia ir Europos investicinės fondas, ir kiti fondai. Taip, ši tema yra jau eksploatuojama. Kitas dalykas tai yra e, trumpalaikis eksporto kreditų e, draudimas. Tai yra ir viena iš e, esminių temų. Tai kad būtent procedūros būtų supaprastintos teikiant tokius kreditus, kad būtų, sakykime, taikoma tam tikros nuostatos leidžiančios išvengti nuostolių. Na, bet jeigu nėra, sakykime, E, tokiams priemonėms teikiama e, viešoji parama viešųjų finansų, nėra skiriama, tai e, sudėtinga situacija. Ir problemas atsiranda tada jau įmonėms pakankamai didelis. Eksportas, žinoma, turi būti skatinamas. Ir kai kuriais atvejais nemalonu, sakykime, kai valstybė narė nusprendžia, sakykime, teikti, teikti eksporto kreditą, o Briuselėje turi būti priimtas sprendimas ir tai trunka keletą mėnesių. Na, bet manau, kad viskas eina teigiamą linkmę. Ačiū. Mm, iš tiesų jūs tik tai apibrėžėte, ko reikalaujama finansavimo atžvilgių, kalbant apie mažas vidutinės įmonės, siekiant e, finansavimo arba lėšų iš finansuotojų visame pasaulyje. Tam reikia ne tik pinigų, bet ir atitinkamų taisyklių, sąlygų. Taigi dabar mūsų paskutinis ekspertas šiandieną yra ponas Liukas Hendriksas. Norėčiau jį pasveikinti pas mus. Jisai būtent yra iš tos organizacijos, apie kurią mes kalbame čia pakankamai ilgai. Tai yra mažųjų ir vidutinių įmonių asociacija Europoje. Aš suteiksiu jam žodį, kad ir jis galėtų išpareikšti savo nuomonę dėl kapitalo internacionalizavimo. Um, Labadiena. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Europos parlamentui, kad pakvietėte mane į šį posėdį. norėčiau pažvelgti į šią situaciją iš kitos perspektyvos kitokios perspektyvos nei kad ankstesni kalbėtojai. Pavadinime kalbama apie prieigą prie tarptautinio kapitalo. Kaip ponia Engels sakė, šis klausimas yra mūsų organizacijų ir parlamento darbo tvarkėje jau daugelį metų. Taigi nemanau, kad e, verta kartoti iš naujo visas problemas kylančias, e, bandant prieiti e, MVI prie finansų. Šiandieną vis tiek tam sprendimo rasti nepavyks. Tačiau norėčiau susitelkti ties tarptautiniu aspektu ir jo sąsąją su prieiga prie kapitalo. Taip pat norėčiau uh, pabrėžti, kad tarptautinį aspektą mes e, traktuojame kiek plačiau. Tai yra daugiau nei tik eksportas. Tačiau taip pat ir importas. O tai svarbu, norint palaikyti mažų įmonių konkurencingumą, pavyzdžiui, mažmenininkų konkurencingumą, kurie bando importuoti vis daugiau ir daugiau iš trečiųjų šalių, kad liktų konkurencingi. Taigi mums tarptautinė veikla yra tiek eksportas, tiek importas. Kaip buvo sakyta, atstovaujame MVI. Ir tik jas norėčiau pateikti e, statistikos, nes ponė Engel to mane, manęs prašė. Europoje yra 23 milijonai įmonių, 99,9 procentai yra MVI, 50 procentų yra vieno asmens įmonės, 90 procentų yra mikro įmonės, kuriuose dirba mažiau nei 10 darbuotojų. Jos generuoja 3 ketvirtadalius darbo vietų Europos Sąjungoje, net ir krizės metu. Jos buvo vienintelės įmonės, kurios ir toliau kūrė naujas darbo vietas. Taigi nemanau, kad kas nors šioje salėje galėtų abejoti apie mikro ir mažų įmonių naudą. Tačiau grįžtant prie šiandienos klausimų temos, ko, su kokiomis problemomis susiduria MVI vykdydamas tarptautinę veiklą. Parlamentas prašo vis daugiau duomenų duomenimis paremtų argumentų. Ir aš čia norėčiau paminėti tyrimą, kurį atliko Prancūzijos padalinys, tyrinėdamas galimus iššūkius MVI. Tarptautinis aspektas mažoje įmonėje dažnai nėra atskiro asmens, kuris užsimtų vien tik eksportui. Tai būtų pernelik didelė našta, ypač mikro įmonėms, kuriuose dirba šeši darbuotojai. Antra problema yra kaip surasti kvalifikuotus darbuotojus, nes aišku, gali būti jūsų darbuotojai kompetitingi komerciniuose reikaluose, tačiau nebūtinai tarptautinių lygmenių. Taip pat jie turi turėti techninių kompetencijų. Be to, kartais kyla problemų ieškant ir platintojo. Trečia, trečia problema - prieiga prie finansų. Tačiau su jomis susijusi taip pat yra ir baime, kad mokėjimai e, bus atlikti pavėluotai arba iš vis netlikti. Taip pat e, nerima kelia ir padirbinėjimas, nes nėra teisinių ir finansinių priemonių, kaip MVI galėtų apsiginti nuo klastočių. Vėlgi finansinių priemonių trūkumas sukelia daug problemų. Kaip galima būtų papildyti eksporto viešąją politiką? Asmeniniai patarimai yra labai svarbus. Reikia vieno langelio principo laikytis ir numatyti tam tikras lengvatas. Viena svarbiausia MVI sutinkamų problemų yra taip pat ir žinių trūkumas. Pavyzdžiui, dėl eksporto priemonių arba kredito priemonių. Šias problemas reikia spręsti kartu su verslo organizacijomis. Taip pat norėčiau priminti mm, pasarojo metų Europos komisijos komunikatą dėl internacionalizavimo Mažas verslas didelis pasaulis. Komisija ėmėsi puikios iniciatyvos ir pabandyti nacionaliniu lygiu apibendrinti egzistuojančias eksporto priemonės, nes to labai reikia. Komisija jau pradėjo įgyveninti šią iniciatyvą kartu su verslo organizacijų atstovais. Taigi, kada MVI mm, nusprendusi eiti į trečiasias rinkas susiduria su problemomis, ogi iš karto finansiniais apribojimais, kalbiniais apribojimais. Nes dar prieš pradėdama tarptautinę veiklą MVI turi pritaikyti savo produktą, paslaugas, rinkodarą, vidaus procedūras, apmokyti personalą ir taip toliau ir panašiai. Visa ši veikla reikalauja finansų o juos gauti gana brangu. Dabar, kreipiantis dėl paskolos MVI, dažnai, jei ne visada, laikomos didelės rizikos klientais. O vykdant eksportą į trečiasias šalis laikas labai svarbus ir todėl MVI susiduria su dideliais sunkumais, bandydamas gauti paskolą. Mano kolega, anksčiau kalbėjęs, jau minėjo, kad dabar didžiulė problema yra susijusi ir su, ir su Bazelio 3 e, įgyvendinimu neseniai pasirodė ataskaita apie prieigą, MVI prieigą prie finansų. Ten taip pat paminėti mūsų būkštavimai dėl susidariusios situacijos ir dėl galimų pasiekmių finansuojant MVI. Be to, pastebime Europos ligmenyje tam tikras priemonės, kurių pastaruoju metu buvo imtasi. Europos investicijų bankas paskyrė 30 milijonų eurų MVI, tačiau dėja niekas nežino, ar tie pinigai iš tikrųjų nukeliauja į mažas ir vidutinės įmonės ar ne, taigi reikia tai patikrinti. Dar viena problema. Internacionalizavimas reikalauja finansų. Bet tai taip pat yra ir investicija. Kai graža yra labai pavėluota. Tokiu būdu investuojama į įmonės ateitį. Ir todėl mums reikia užsitikrinti valstybės paramą, bet kaip jau sakiau, tai turi būti traktuojama labai pačia, plačia prasme, ne tik iš prieigos prie finansų prizmės reikia pagalvoti ir apie kitokią paramą MVI. Ir čia labai svarbu paminėti, kad ši parama būtų specialiai pritaikyta MVI poreikiams, nes yra labai didelis skirtumas tarp įmonės, kurioje dirba 249 darbuotojai ir mikro įmonės su šešiais darbuotojais. Todėl manome, kad parama pirmiausia turėtų būti skirta tiems, kurie kam to reikia labiausiai, taigi pačioms mažiausiams įmonėms. Taigi problemų kelia ne tik prieiga prie finansų, bet ir kitos, kiti apribojimai. Taip pat pastebime, kad MVI labai reikia informacijos apie priekybą užsienyje. Tai atrodo labai paprasta, bet sukelia daug problemų. Kaip vykdyti apmokėjimus, kaip užtikrinti savalaikius apmokėjimus iš užsienio. Uždėlsti mokėjimai sukelia daug problemų ne tik Europos šalims, bet prekiaujant su trečiosiomis šalims, bet ir su kitomis šalimis. Reikia tiksliai žinoti, kaip elgtis ir kaip užtikrinti tvarkingai vykdomus apmokėjimus. Be klasikinių finansinių priemonių ES galėtų ir kitaip finansiškai padėti MVI. Pavyzdžiui, padėdama joms susirasti partnerius trečiosiose šalise. Nes MVI patiria daug išlaidų ir kelionėms, viešbučiams ir taip toliau. Kaip žinote, MVI tokios išlaidos yra gana didelės. Pavyzdžiui, joms labai daug kainuoja dalyvauti įvairiose tarptautinėse parodose. Dabar e, tariamasi dėl naujos programos kosme, kuri aprieps įvairiausius būtinus veiksmus skirtus padėti MVI vykdant šią veiklą. Paskutinis pastebėjimas. Manome, kad ir čia norėčiau paminėti pranešimą, kurį parengė Europos socialinių ir ekonominių reikalų komitetas neseniai. Šis komitetas taip pat paragino komisiją įsteigti uh, naujas paramos finansavimo priemonės skirtas MVI, pavyzdžiui, eksporto kreditų garantijų draudimas vykdant tarptautinės operacijas, taip pat įsteigti eksporto fondą skirtą MVI. Tai būtų visai įdomi idėja. Ir baigdamas norėčiau pasakyti, kad nors šiuo metu svarbiausia, svarbiausias išorinio finansavimo šaltinis MVI yra pas, pa, pa, paskolos gaunamos iš bankų. O kaip jau minėjau, MVI bankuose laikomos didelės rizikos klientais. Pradedančiams įmonėms tokiu, tokias paskolas gauti beveik neįmanoma. O toms įmonėms, kurios veikla vykdo jau seniai, nuo to momento, kai jų veikla šiek tiek suprastėja, jų situacija šiek tiek suprastėja, bankai iš karto atsisako toliau skolinti pinigus. Ir tokiais atvejais kartais pasitaiko labai neigiamų pavyzdžių, kai, pavyzdžiui, mikro įmonės norinčios dalyvauti Europos projektuose yra pripažįstamos tinkamos, bet po to galiausiai problemų kyla su bankais. Mums tai kelia didžiausią nerimą, nes bankai atsisako teikti paskolas MVI. Ačiū. Ganz herzlichen Dank für das Verhalten der Ačiū. Iš tikrųjų, apie bankų veiklą mes dar padiskutuosime šiek tiek intensyviau. Aš taip pat pastebiu, kad e, skirtingai tiekiami kreditai inovacijoms ir aplinkosaugai. O antra vertus, e, kreditai tarptautinėje prekyboje arba e, eksportai. Taigi dabar norėčiau pasiūlyti, kad komisija išreikštų savo nuomonę apie tai, ką išgirdo, o tada, mėly kolegos, galėsite pasisakyti ir jūs. Komisijos vardu e, kalbės pramonės e, generalinio direktorato vadovė, ponia Ove Engelhardt, seniai pažįstama iš daugybės bendros veiklos Ačiū. Aš norėčiau pabrėžti tik tai kelis punktus. Aš norėčiau pabrėžti tai, ką pasakė ponas Hendriksas, būtent kalbėdamas apie komisijos e, komunikatą, e, kalbant apie mažųjų vidutinio įmonių e, bandymas kartais su kitais rinkas. Iš tiesų tai yra mūsų šiandienos tema, tai yra finansavimas ir kapitalas. Ir mes turėtume plačias, platesnėme kontekste apibriežti įvairias priemonės, kurios būtų skirtos paremti mažos vidutinėms įmonėms bei teikti jiems informaciją apie galimybės investuoti trečiosiose šalyse arba dirbti trečiosiose šalyse. Ši informacija turėtų būti pateikta mažos vidutinėms įmonėms. Čia mes kalbame ir apie intelektinės nusavybės teisės, jų apsaugą bet tai, tai čia yra jau atskiras klausimas. Taigi komunikate buvo pabrėžta, kad mūsų tikslas yra pakankamai aiškus ir aiškiai išdėstytas. Mes norime pasakyti, kad dabar 25 procentai mažų vidutinių įmonių e, dirba e, ir užsienyje, tai peržengdami valstybės sieną. Tai žinoma, jos gali dirbti ir ES vidurėje. o už ES ribų dirba dar mažiau įmonių. Čia tai toks vidurkis bent jau būtų. Taigi, reikia užtikrinti tam tikras perspektyvas toms įmonėms, kad būtų teikiama daugiau priemonių, pagalbos priemonių ir e, finansų priemonių toms įmonėms, kad jos galėtų labiau e, vystyti veiklą užsienyje. Dabar dėl panios Engel įžanginių pastabų. Aš manau, kad tai yra labai svarbu susidaryti bendrą vaizdą apie mažas vidutinės įmonės. Mes Manoma, kad internalizavimas arba e, darbas veikla užsienyje tai yra e, viena iš prielaidų didėti tai mažai vidutiniai įmoniai, vystyti savo e, veiklą. O tam reikia, žinoma, ir trumpalaikio e, finansavimo. Tačiau jau kalbant apie ilgalaikės e, perspektyvas MBI, tad tai yra daug bendresnio pobūdžio e, klausimas ir daug kalbėtojų jau pasakė, kaip mes visi žinome, yra sunkus laikai ir dėja. Tyrimai, kuriuos mes atlikome, nerodo, kad tie laikai pagerėtų. Taigi bendroji, tai apskritai situacija susijusi su MVI finansavimu yra sudėtinga. Labai svarbu, kad jūs, sakome, kad jūs sakote, kad svarbu yra atkreipti e, dėmesį tos priemonės, kurias turi jau ES šiuo metu. Būtent skirtas padėti finansuoti MVI. Mes, pavyzdžiui, SIP programą, tai konkurencingumo ir inovacijų programą Ji taikoma yra daugeliu, daugeliu, daug a, e, įmonių, mažų vidutinių įmonių, tai, tai a, e, apie daugiau negu 100 tūkstančių įmonių jau naudojasi tą programą, o mes siekiame, kad 300 tūkstančių jau pasinaudotų tą programą. Kitas dalykas, tai mes turime daugiau dėmesio skirti ir daugiau finansavimo ir paramos skirti mikro įmonėms. Ir, e, kaip jau minėjau, tyrimuose yra įvairių tyrimų. A, finansavimas apskritai yra laikomas pagrindinė problema siekiant įmonėms peržengti savo valstybių sienas ir dirbti taip pat su užsienio e, partneriais. Taigi, mes turime įvairias, e, sakykime, priemonės, tai yra paskolos, Europos investicinio banko, kitų fondų, kurios padeda spręsti šią problemą. Tačiau bet kokia atveju šis programavimo laikotarpis baigsis Ir mes e, remdamėsi patirtimi, kurią sukaupėme per e, e, praėjusiu laikotarpį šiame, šioje srityje, dabar stengiamės parengti naują programą ir pasiūlė jau komisija naują programą. Tai kosme programa, pavyzdžiui, yra skirta CIP programos stiprinimui ir Horizontas 2020 taip pat yra programa skirta sakykime, mažų vietinių įmonių finansavimu. Tai moksliniai tyrimai ir inovacijos yra svarbiausios sritis, e, kuriams taikomas šios programos. Aš manau, kad reikia aiškiai pabrėžti, kad tos į, e, kurios veikia aktyviai užsienyje, e, jos yra tikrai remtinos ir, ir joms reikia padėti skarbtis į tas kitas rinkas. Taigi aš dabar norėčiau baigti, ponė pirmininkė. Ir norėčiau pasakyti, kad mes turėtume suprasti ir pasinaudoti programomis, apie kurias dabar kalbame. E, ir aš manau, kad e, tos programos tikrai padės mažos vidutinėms įmonėms e, investuoti ir dirbti užsienyje. Ačiū. Dabar norėčiau steigti žodį kolegoms. Džonai, pirmiausia jums. Thank you very much, Mr. Chair. Ačiū, pane pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. Pirmiausia, noriu prisistatyti. Esu Džonas, atstovauju viduržėmio jūros regione esančiai pačiai mažiausiai salai, kuri priklauso Europos Sąjungai, tai yra Maltai. Ir jūs žinote, kad didesnė mūsų BVP dalis tai pramonę, turizmo pramonę. Bet vis tik tai vieną penktadalį sudaro tikra pramonė. Ir jos gaminiai vidaus rinkoje menkai žinomi. Taigi kokia pramonė veikia Maltoje? Tai yra pramonė, kurios didesnė dalį sudaro MVI. Aš esu dirbęs užsienio reikalų ministerijoje ir susidūriau su kiek kitokia problema. Tai yra pasitikėjimo problema. Pasitikėjimas būtinas, norint žinoti, kokios yra problemos. Naujai susikūrusios įmonės, mikro įmonės ir vidutinio dydžio įmonės gal ir yra labai panašios, bet veikia skirtingomis sąlygomis ir jas reikia atitinkamai klasifikuoti, nes yra įmonės, kurios jų, kuriuose dirba šimtas darbuotojų ir tokių, kuriuose dirba šeši darbuotojai. Ir čia glūdė esminis skirtumas, ypač kai kalbame apie tokių įmonių finansavimą ir kreditavimą. Vienas iš dalykų, kurį aš pastebėjau kad kai kalbame apie paskolos gavimo sunkumą, tai tas sunkumas iš esmės susijęs su garantija, su užstatu. Tokio užstato mažos vidutinės įmonės dažniausiai neturi. Vienas iš būdų, kurio pasinaudojame spręsdami užstato problemą, buvo štai koks. Dažniausiai nekilnojamas turtas statomas valstybės priklausančioje žemėje. Nežinau, kaip yra kitose, aišku, valstybėse narėse. Tačiau mes pertvarkėme ilgalaikės nuomos sutartį. Sutartį sudaroma 65 metam ir todėl įmonė galėjo pačią žemę, kuri jam buvo išnuomota, panaudoti kaip užstatą finansavimo iš banko gauti, nes bankas teikia paskolą, jeigu skolininkas gali pateikti užstatą. Nes problema ne patiek pinigai, kiek užstatas, kiek garantijos. Ir baigdamas noriu pasakyti, kad šį klausimą, ypač naujų įmonių klausimą, kurį sunku spręsti, būtina gal kitai pasukti, nes tokios įmonės labai svarbios inovacijų požiūrių. Ir nereikėtų tų naujų įmonių priskirti apskritai visai grupiai nes e, yra mažų įmonių, vidutinių įmonių, kuriuose dirba šimtas darbuotojų ir mažų mikro įmonių, kuriuose dirba daug mažiau darbuotojų, todėl tų įmonių problemos visai kitokios ir mes negalime lyginti įmonių, kuriuose dirba nuo šimto iki dviejų šimtų darbuotojų su tomis įmonėmis, kuriuose dirba dešimt ar dvidešimt įmonių. Mes reikia nustoti kalbėti apie mažas ir vidutinės įmonės. Reikia kalbėti atskirai apie mažas ir apie vidutinės įmonės. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Prieš suteikdamas pranešėjui žodį norėčiau pas pasisakyti. Aš norėčiau paklausti eksperto. Viena vertus, kokį vaidmenį a, turėtų prisimti Europos finansų institucijas. E, paaiškėjo, kad Europos e, investicinis bankas turi 30 milijonų e, paskyrę MVI finansavimą, tačiau neaišku, ar tos mažos vidinės įmonės gaus tą, tą finansavimą. Taigi, o, o, taigi dabar kiekis, sakykime, tų pinigų, ar reikėtų jį padidinti ir ką reikėtų padaryti, kad mažos vidutinės įmonės galėtų pasinaudoti Europos investicinio banko lėšomis. Būtent kalbant apie tai, kad įmonės nori, sakykime, vykdyti veiklą už savo valstybės narės ribų. Apie struktūrinius fondus e, mes jau diskutavome, 350 milijardų eurų, atsiprašau, 370 milijardų eurų yra sukaupta tuose fonduose ir inovacijoms skirtos tos lėšos. Ar mes galėtume labiau išnaudoti šios struktūrinius fondus, kad būtų, sakykime, skiriamas finansavimas įmonėms, kad jos galėtų lankytis mūgėse, kad jos galėtų keistis patirtimi ir galėtų eksportuoti į užsienį. Dar, ir kitas dalykas tai yra bankai. Jūs, jūs sakėte, kad restruktūrizuojami bankai, tai remintis Bazeris 3 reglamentu, jo reikalavimais. Ar jūsų nuomonė yra skirtingas požiūris į kreditus? Tai būtent kokie kreditai yra kam suteikiami. Pavyzdžiui, aplinkosaugai, aplinkosaugos reikalams skiriami kreditai labai greitai ir lengvai ypač Vokietijoje. O jeigu įmonė nori, sakykime, veiklą savo vykdyti užsienyje, tada jai e, tas kreditas suteikiamas pakankamai sudėtingai. O dabar norėčiau suteikti žodį pranešėjai. Yeah. Ačiū, panė pirmininkė. Keletas pastabų iš mano pusės. Aš rengiu pranešimą mūsų komitetui Ir tai, ką mes šiandieną girdėjome, tikrai galėtų tapti įkvėpimo šaltiniu, nes ekspertinės žinios yra skirtingo pobūdžio, nes du iš ekspertų, kurie kalbėjo, atstovauja pasauliniam lygiu, sakyčiau, EBPO ir Pasaulio bankas. Toliau buvo vienas pranešėjas atstovaujantis, sakykime, europiniam lygmeniui ir, aišku, buvo nacionalinės lygmens atstovas iš Austrijos. Todėl, manyčiau, tai, ką šiandieną išgirdome, yra viena kita papildantis informacijos dalis. Ir yra trys tokios klausimų grupės. Todėl galbūt gerai struktūrizuoti šią diskusiją ir jei leisite, norėčiau tas grupės apibriežti. Taigi, pirmoji grupė. Ir jos klausimai. Ir šiuo atveju turime klausti, ką gali padaryti institucijos, kad pagerėtų MBI veiklos sąlygos. Pavyzdžiui, ponas Hendriksas iškėlė klausimą, ar nevertėtų ES galvoti apie kokią naują importo-eksporto finansavimo priemonę, kaip sakant, numatyti paskolų teikimų galimybę tokiais atvejais, nes tai padėtų ir internacionalizacijai. Toliau antra grupė klausimų. Gal reikėtų šiuo atveju didesnį dėmesį teikti taisyklėms ir teisiniam reglamentavimui. Galvojant apie tai, kokias būtų galima teikti rekomendacijas teisėkuros srityje. Na, jau buvo minėta kolegų, kad problema, su kuria susiduria MVI, yra užstato problema nes užstatas turi būti tam tikros vertės. Bet bet kuriuo atveju, bet kokioje verslo srityje, užstatas ir jo vertė yra esminis dalykas įmant paskolą. Ir trečia grupė priemonių ar klausimų, tai yra labai konkrečios priemonės skirtos, na, kad ir tam, jog būtų užtikrintas mikro įmonių kreditavimas. Aš manau, kad būtent šiomis trimis kryptimis reikėtų dirbti Ir tikrai noriu su pasitenkinimu pažymėti, kad dabar, kai dar pranešimo rengimas yra tik pradinėje stadijoje, mano mintis, kurias jau guldant popierius, didelė dalimi sutampa su ekspertų nuomonė. Ir galiausiai. Puikiai suprantu, kad Įmonės yra skirtingos. Tačiau tam, kad būtų lengviau, aš bevelyčiau nepulti stačia galva, peržiūrėti apibriešties, kas yra MBI. Mes visi žinome, kad dabar, kai kalbame apie MBI, mes žinome, apie ką kalbame, nes Tas apibrėžimas yra įsitvirtinęs, jis gyvoja ir todėl gal nereikėtų atsisakyti galiojančių techninių terminų ir savokų ir bandyti iš naujo viską apibrėžti, nes tai tik tai e, sukeltų nereikalingos sumaišties. Dar vienas dalykas. Tikrai tai, ką girdėjau, ir padrasina, ir verčia ieškoti naujų dalykų, naujų priemonių. Ačiū. Žvelgiu dabar į keturis pranešėjus komisijos, nes taip pat jūs išklausėte ir komisijos nuomonę ir dabar tikrai galite išdėstyti savo mintis. Ponas Ito, Jūs dabar galite atsakyti į kai kurios klausimus, kurie buvo iškilę. Ačiū, ponė pirmininkė. Atvirai kalbant, jokių gerų minčių man nekilo, sako kalbantysis, dėl kokiu nors konkrečių finansavimo sistemų įkūrimo. nes tikrai informacijos reikia daug. Informacijos tarsi pakanka, bet atsižvelgiant į nauj, pastarojo meto finansavimo schemas skirtas MVI, galima pasakyti, kad pačios schemos yra labai įvairios. Ir kaip ponas Hendriksas sakė, prisitaikymas prie kiekvienos įmonės finansinės padėties šiuo metu yra vienas svarbiausių veiksnių, todėl jį norėčiau ir išskirti. Ačiū. Pane Engel. Dėl IFE, IFI fondo, man atrodo, Europos fondai galėtų suvaidinti svarbu vaidmenį, nes dėl krizės MVI dar pasunkėjo gauti finansavimą, dar labiau sudėtinga tapo dabar jums prieinamos įvairios priemonės, tokios kaip rizikos pasidalymo mm, ir kitos rizikos kapitalo priemonės. aišku, yra labai naudingos. Nežinau, ar EIB e tai daro ar ne, bet e, taip pat būtų labai naudinga pagalvoti apie tai, kaip pačios MVI galėtų rasti finansavimą. Jos e, tokiu būdu galėtų E, suvaidinti tokį vaidmenį. Jis taip pat galėtų vaidinti tokį vaidmenį kaip 8-9 metais, kai EIB, EIB e, užtikrino finansavimą Europos privačiam sektoriui. Kalbant apie bankus ir paskolas MVI, kad jos galėtų vykdyti tarptautinę veiklą, mm, buvo minėta, kad bankai MVI e, laiko aukštos rizikos klientais ypač kai e, jos planuoja mm, žengti į tarptautinės besivystančias rinkas, tada ta įsivaizduojama rizika dar išauga. O kai dėl naujos importo eksporto priemonės sukūrimo aš dėl tokios priemonės nuomonės dar neturiu, bet e, atrodo, kad nacionalinėme lygmenyje yra daug priemonių ir Europos lygmenyje taip pat e, Europos komisija ėmėsi jas visas kataloguoti ir galbūt pastebės kai ką, ko trūksta. Tačiau svarb, svarb, svarbiausias žingsnis jau žengtas, nusprendus e, surašyti visas tas egzistuojančias priemonės. Esanti parama, aišku, gali būti ir toliau stiprinama. Aš jau kalbėjau apie reglamentavimo veiklą. Mūsų verslo ataskaita rodo, kad kasmet galima būtų padaryti daug daugiau, lengvinant reglament... reguliacinę bazę MVI. Pranešėjas taip pat yra pateikęs labai konkrečių pastebėjimų šiame kontekste. Ačiū. Herzlichen Dank, dann Herr Kühnert. Ačiū, toliau ponas Kjörgard. Ačiū už, da, už daug klausimų, ponė pirmininkė. Europos investicijų bankas įvairios paskolos iš tiesų Austrijoje nėra labai reikšmingas. Nes pas mus yra atitinkamo finansuotojo, bet to mūsų palūkanų norma palyginti su apskaitai Europos lygiu yra pakankamai maža. Bet aš norėčiau pabrėžti garantijų arba užstato reikšmę. Žinoma, yra, kaip pavyzdžiui, Europos investicinio fondo siūlomos įvairios priemonės, kurios garantuoja, sakykime, tą, tą pasiskolintą, tą pasiskolintą kapitalą. Tai tarsi yra toks draudimas, kurį siūlo Europos investicijų fondas. Manau, kad tai yra puikia priemonė, kurią galėtume dar labiau išplėtoti Galbūt reikėtų sukurti net tokį Europos garantijų fondą, nes Europos lygių yra daugybė finansinių priemonių, tai čia yra CIP, kaip, minė, kaip minėjau, Horizontas 2020 e, programa, struktūriniai fondai. Tačiau e, komisija galbūt e, galėtų lab, veiksmingiau išnaudoti tas finansinės priemonės, nes tos finansinės priemonės būtent e, ir e, skatina e, mažų vidutinių įmonių vystimas bei jų galimybės žengti į kitas rinkas. Nes iš esmės galima tokias priemonės galime e, teikti, sakykime, nedarant didelės šalos biudžetui, o e, čia skirtingai nuo subsidijų. A, tai mažos vidutinėms įmonėms gali būti skatinama, sakykime, veikla, e, kuris susijusi inovacijomis, technologijomis. Pavyzdžiui, nauji verslo modeliai susiję su žengimu į naujas rinkas galėtų būti remiami ar taip pat čia pateikiami pasiūlymai. Taigi, kaip jau minėta, iš esmės tas garantijų klausimas, reitingo klausimas yra svarbus tokiais atvejais e, siekiant gauti kreditą. O dabar, kalbant apie Europos e, eksportą, aš manau, kad yra nacionalinės priemonės, e, jų pakanka, pavyzdžiui, Austrijoje Aš nemanau, kad, mm, kad įmonė turėtų prašyti kažkokios pagalbos e, Luksemburgė arba Briuselėje, jeigu gali kreiptis savo nacionalinę vyriausybę, kad būtent būtų užtikrinta, užtikrintas draudimas atitinkamos e, paskolos. Ne. Na, čia yra įvairių tų modelių, čia galima ir e, Europos Sąjungos lygių prašyti tokio draudimo, galima ir nacionalinių lygių. Tokie mano pamastymai. Ačiū, o dabar paskutiniams kalbėtojams sutikiu žodį, tai panu Hendriksui. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau atsakyti jūsų klausimus. Jei tiksliai jūs supratau, jūs kalbėtojas turėtų kalbėti į mikrofoną. Dėl Europos investicijų fondo. Aš pastebėjau, kad e, buvo skirta 30 milijonų ir nieks nežino, kur jie galiausiai atsidūrė. Taigi, nelabai supratau jūsų klausimą. Jūsų pasiūlymas e, užtikrinti, kad pinigai iš tikrųjų pasiektų MVI. Na, aš nesu technikos ekspertas ir mums būtų sudėtinga sugalvoti sprendimą šiai problemai. Bet reikėtų apie tai pagalvoti. O kai dėl struktūrinių fondų panaudojimo? Taip ir ne. Reikia būti atsargiems, nes struktūriniai fondai dabar naudojami vis dažniau kaip e, visapusiškas sprendimas. Beveik kiekvienas direktoratas patarė naudotis struktūriniais fondais, tačiau reikia elgtis atsargiai, kad jų neišnaudotume iki galo. Aišku, šios galimybės atmesti nederėtų, tačiau reikia būti atsargiems, kad šie struktūriniai fondai būtų naudojami pagal paskirtį. Nes MVI, kurios neužsima eksportų į užsienį, taip pat reikia paramos iš šių fondų. Taip pat buvo kalbėta apie MVI apibriešti. Aš visiškai sutinku su tuo, ką pasakė Maltos atstovas. Tai atliepia ir mūsų siunčiama žinia. Negalima lyginti mikro įmonės ir įmonės, kurioje dirba 249 darbuotojai. Mums reikia specialiai parengtų sprendimų, atskirų sprendimų įvairioms, įvairiems įmonių tipams. Tai niekaip nėra susijęs su dabartinė apibrieštimi ar net jai prieštarauja, nes dabartinė apibrieštis uh, Aišku, ją galima kritikuoti ar ne, bet dabartinė Europos apibrieštis, apibrėžinti MVI, sumaišo, tiksliau, nemaišo, atskiria mikro, mažas ir vidutinės įmonės. O paskutinėje peržiūrėje kaip tik ir buvo įvesta mikro įmonių kategorija, kad galima būtų imtis specialiai joms skirtų priemonių. Ir vėlgi paminėsiu, kad kadangi ištekliai yra riboti, finansinė ir kitokio pobūdžio parama turėtų būti skirta pirmiausia tiems, kam to reikia labiausiai. Šia turiu omenyje pačias mažiausias įmonės. Aš galiu pakartoti ir komisijos, mm, info, ką, tai ką pasakė komisija, komisijos komunikatas – taip pat yra labai geras pavyzdys, kaip komisija atsižvelgia į verslo organizacijų atstovų prašymus. Dabar mes dirbame kartu su verslo organizacijomis ir komisija, galvodami, kaip geriau įgyveninti šį komunikatą. Ačiū. Herzlichen Dank. Herr Engelbrecht, wollen Sie noch einmal? Ačiū, panė Engelbrechtai, gal norėtumėt dar kartą pasisakyti? Taip, taip, kalbėsiu trumpai. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš tik norėjau pabrėžti tai, ką pasakė Kvintas apie galimai naują instituciją, kad, e, kuri teiktų trump, trumpalaikį finansavimą eksportuojančiams įmonėms. Aš manau, kad, e, kad tai yra tikrai puiku, kad mes turime kiekvienoje valstybėje narėje, ar be, beveik kiekvienoje valstybėje narėje tokią instituciją, kuri būtent e, teikia tokius finansavimus. Taigi išnaudokime jas. Na, iš esmės tai yra klausimas susijęs su valstybės pagalba. Ir e, būtent šį klausimą šiuo metu nagrinėja komisija, keičiasi dabar situacija, tačiau šis labai konkretus klausimas e, nebūtinai susijęs su tokia galima institucija. Kitas dalykas, dabar kalbant apie jūsų klausimą apie paskolas MVI. Mūsų nuomonė, Europos investicijų bankas tikrai e, puikiai kontroliuoja e, lėšų panaudojimą, nes e, yra tam tikras stimulas ir tam tikras nuostatas apibrėžtas sutartyje ir įvairiais teisės aktuose būtent kontroliuoti tokias, e, tokių lėšų e, panaudojimą. Dabar kalbant apie e, MVI apibriešti. Iš tiesų, mes dabar nagrinėjame šią apibriešti ir mes taip pat esame pasikvietę ir išorės ekspertų, kurie panagrinėtų tos, tas apibrieštis. Tačiau Iš esmės e, galima pasakyti, kad yra didžiulis spektras tų įmonių, tačiau bet kokiu atveju e, e, atsižvelgiant tą spektrą galima taikyti įvairias priemonės pritaikytas konkrečioms įmonėms. Taigi, ačiū, ponia pranešėjau, gal jūs norėtumėte dar tarti paskutinį žodį. Aš tik tai trumpai pasikai pasisakysiu. Aš norėčiau padėkoti mūsų ekspertams, komisijai, taip pat kolegoms, kurie dalyvavo mūsų diskusijoje. Kaip jau sakiau, iš tiesų tai buvo mm, toks mm, posėdis, kuris atšviežina mūsų požiūrį į dabartinę problematiką ir manau, kad mes tikrai rasime gerų sprendimų galutiniam šio pranešimo projektui. Galiausiai norėčiau padėkoti ir sekretariatui, kad padėjo suorganizuoti šios klausimus. Ir iš tiesų, manau, kad šie klausimai buvo tikrai sėkmingi. Ačiū Jums visiems. Ir o, Norėčiau palinkėti geros dienos. Taigi, ačiū pranešėjai, aš norėčiau padėkoti ekspertams. Iš tiesų, jūs pasistengėte atvykti čia, padiskutuoti su mumis. Ačiū Jums, ačiū sekretariatui už tai, kad suorganizavo šios klausimus. Ir Žinoma, ekspertams norėčiau pasakyti, kad mes visada esam pasiryžę išklausyti jūsų nuomonę. Taip pat pranešėjas ir kiti kolegos laukia jūsų pastabų, jūsų paskatinimo ir jeigu jūs žinote kokį nors būdų, kaip galima pagerinti e, finansavimą arba prieigą prie finansavimo mažoms vidutinėms įmonėms, kurios stengiasi įsiskirpti į kitas rinkas, tada tikrai pateikite mums tos pasiūlymus, jie mums padės. Dabar aš uh, skelbiu pertrauką iki 18 valandos. Tada atvyks pas mus e, komisijos narys ponas Diguktas ir kalbės apie aktą.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 Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann. Taigi, mėly kolegos, norėčiau vėl pasveikinti jūsų susirinkus šioje posėdžio salėje. Persime prie paskutinės mūsų posėdžio dalies, kaip jau sutarta. Dabar turime galimybę išgirsti pono komisijos nario Degukto pranešimą apie aktą, Ir tada, pagal susitarimą su politinėmis frakcijomis, vienas ar keli frakcijų atstovai turės teisę pateikti pastabas arba klausimus. Prašau, pane komisijos nariai. Mr. Chairman. Pone pirmininkė, garbus parlamentarai. Džiaugiuosi, kad jūs pasikvietėte mane šiandieną į posėdį prieš priimant kritinės svarbos sprendimą. Taigi, koks pasirinkimas? Pasirinkimas dviejopas. Pirmiausia, tai yra klausimai susiję su žmogaus teisėmis ir laisvėmis. Ir kitas dalykas, tai yra susitarimas dėl intelektinės nusavybės teisų apsaugos ir atitinkamų nuostatų gyvendinimo Europoje ir už jos ribų. Kaip jūs žinote, komisija kreipėsi į ATT, e kad Teisingumo teismas pateiktų savo nuomonę, ar šis susitarimas dėl kovos su klastojimu dera su uh, hartijos dėl žmogaus teisų ir pamatinių laisvų atitinkamomis nuostatomis. Kadangi aš pats esu karštas žmogaus teisų gynėjas, galiu pasakyti, kad tikrai nieko akto susitarime nėra, kas pažeistų žmonių te, žmogaus teisės arba darytų grėsmę pajamoms. Tai yra tiesiog mūsų tas susidarimas sudaro neatsiejama ES teisinio dalį. Tai, kas teisiškai galioja šiandien, galios ir po aktą susitarimo ratifikavimo. Ir atvirkščiai, tai, kas yra neteisėta, bus neteisėta ir ateityje. Bet aš žinau, kad kai kurios pusės skirtingai vertina susitarimą ir todėl Europos komisija kreipėsi Europos teisingumo teismą dėl išaiškinimo, nes ypač tai, kas susijęs su žmogaus teisėmis, turi būti teisingai interpretuojama. Rytoj jūs balsuosite ir be kita ko balsuosite ir dėl to, ar teisėtai yra kreiptasi į Europos teisingumo teismą. Mes nenorėtume skubinti parlamento bet jūs galite nutarti, kad jūsų sprendimas bus priimtas tik tada, kai Teisingumo teismas paskelbs savo išvadas. Aš tikrai nepasisakau, kad uh, už uh, tai, kad mus valdytų teismas. Bet jeigu jau mes kalbame apie pamatinės teisės, tai gal reikėtų išgirsti ir autoritetingo teisingumo teismo nuomonę. Aš žinau, kad praėjusiais metais žaliųjų frakcija kreipėsi dėl to paties klausimo į Europos teisingumo teismą. Dabar jie tokio, tokiam žingsniu nepritarė, bet patys tai darė prieš metus. Kitas, kita galimybė būtų galvoti apie susitarimo tutartį intelektinės nusavybės teisės. Jūs žinote, kad gyvename ekonominės krizės sąlygomis ir jeigu mes norime siekti augimo, tai mūsų įmonės ir bendrovės turi turėti galimybės kovoti su kitomis prekiamis, turi turėti galimybę apsaugoti savo idėjas nuo kopijavimo, nuo klastočio. Tai galima padaryti per intelektinių teisų nuosavybę. Ir aš manau, kad tai, ką jūs padarysite rytoj, parodys labai aiškiai pasauliui, ko mes siekime. Karbingieji parlamento nariai, jeigu jūs turite abejonių dėl sprendimo atidėjimo, tai galiu pasakyti štai, kad jeigu jūs priimsit neigiamą sprendimą prieš Europos teisingumo teismui priimant, savo išvadas, tai bet kurio atveju viskas vyks taip, kaip turi vykti pagal taisyklės. Ir neigiama nuomonė niekaip negali įtakoti Europos teisingumo teismo procedūros ar išvadų. Jeigu teismas priims sprendimą, kad žmogaus teisės nepažydžiamos, tai tada jūs turėsite priimti kažkokį sprendimą taip pat. Tačiau aš įsitikinęs, kad aktas susitarimas visiškai atitenka Lisabonos sutarties nuostatas. Ir dera tokiu atveju galvoti apie du dalykus. Pirma, aš galvočiau, ar nereikėtų numatyti kažkokių tai atskirų nuostatų dėl, sakysime, įgyvendinimo skaitmeninėje erdvėje ir tas įgyvendinimas galėtų būti numatytas kiek kitaip negu visais kitais atvejais ir komisija būtų pasirengusi teikti savo pasiūlymą tarybai ir parlamentui. Taip pat galima galvoti apie komercinių schemų geresnė apibriešti. Taigi esu visiškai atviras taip pat ir galimam aiškinimui, ką reiškia pasikeitimas informacija, ypač intelektinių nusavybės teisių kontekste nes INT intelektinės nusavybės teisės yra labai svarbios. Tačiau šiuo atveju mes jau peržengėme tam tikrą ribą į materialiosios teisės sritį, o aktus atveju mes kalbame tik apie gyvendinimo taisyklės. Aš manau, kad Jeigu turėtume teisingumo teismo nuomonę dabar, tai tikrai galėtume geriau žinoti, ką daryti su aktą, bet aktą nebejotinai padės apsaugoti intelektinės nuosavybės teisės. Dabar, jeigu reikalingi patiksinimai, tai susitarus dėl to, ko reikia, aš sakyčiau, kad galima būtų antrą kartą kreiptis į parlamentą tada. Ir ar parlamentas manys. Ir ką jau parlamentas nutars, bus parlamento atsakomybė. Mes, kaip europiečiai, manau, visi gerbėme asmens laisvę. Tačiau laisvė nėra abstrakti savoka. Įvairialypėje visuomenėje nėra tokio dalyko kaip absoliučios laisvės, kaip absoliuti laisvė. Visą tai yra tam tikrame balanse. Ir tas balansas nepaprastai trapus, į jį būtina atsižvelgti. Ir tikiu, kad balsuodami rytojus atsižvelgsite šitos dalykus. Ačiū, pane pirmininkė. Ačiū, pane komisijos nariai, už šią aiškę žinę. Kaip sutarta, dabar politinės frakcijos e, turi galimybę reaguoti į jūsų pranešimą. Mes turime laiko iki pusės septynių. Tai, e, iš esmės, kalbėkite ne per daug ilgai, kad visi turėtų e, vienodą galimybę pasisakyti. Taigi, EPP yra didžiausia frakcija, todėl jai suteikiu pirmąjį žodį. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, komisarė. E, dėl aktos kyla daug abejonių. Turbūt jau dabar visi tai suvokiame. Ir jei kalbėsime atvirai, nemanau, kad komisija padarė pakankamai, kad atsikratytų tų būkštavimų. Aš jūs išklausiau ir suprantu, kad jūs pasiruošę spręsti šią problemą, bet būčiau norėjęs, kad ši diskusija būtų vykusi daug anksčiau, bet yra kaip yra. Rytoj balsuosime dėl aktos dėl klausimų, ar atmesti ją iš karto, ar dar pasilikti savo laiko. Jūs esate teisus sakydamas, kad taip būtų labai sudėtinga dabar pasakyti, kad pasiruošę pritarti aktai, kai dėl jos dar neapsisprendė Europos teisingumo teismas. Savo pateiktame pakeitime na, negaliu uh, sakau, kad negaliu balsuoti už, bet tai nereiškia, kad vienintelis logiškas atsakas būtų atmesti aktą. Nes atmetus aktą daugeliui narių palengvėtų, bet pagrindinė problema nebūtų išspręsta. Mes čia buvome išrinkti ir turime vieną atsakomybę spręsti savo piliečių problemas taip pat e, suklastotų prekių ir intelektinės nuosavybės problemas. Taigi, manau, geriausias sprendimas būtų atidėti balsavimą, palaukti Europos teisingumo teismo nuomonės. Ir manau, kad komisija turėtų panaudoti turimą laiką kad e, nuramintų, kad išspręstų tas e, abejonės. Man atrodo, reikia nesistengti nužudyti paciento, bet jį išgydyti. Ačiū už aišku pasisakymą. Ačiū už tai, kad e, kalbėjote trumpai. Socialdemokratai dabar yra atstovaujami Dievido Martino. Jums žodis. Socialistų frakcijos vardu norėčiau pirmiausia patikslinti, kad kaip frakcija socialistai nekritikuoja aktos tikslų. Mes sutinkame, kad turime pareigą ginti intelektinės nusavybės teisės, nes e, nuo jų priklauso e, Europos ekonominė sėkmė. Tačiau nepritarėme tekstui, Mes jau daug kartų išsakėme argumentus, bet yra trys pagrindiniai. Pirmiausia, mūsų nuomonė, aktą priverstų interneto paslaugų teikėjus tapti tam tikrai, tikrą prasme policininkais, o mes to nenorime. Antra, mums kyla abejonių ir komisaras tai pripažino, kad komercinis komercinio masto apibrieštis yra netinkama. Taip pat aktoje numatytos sankcijos už jos nesilaikymą yra neproporcingos ir todėl mes negalime pritarti aktai. Ir todėl reikėtų atidėti balsavimą ir sulaukti teismo nuomonės. Jeigu EPP sako, kad jie yra už aktą, tai tada, aišku, protinga laukti teismo nuomonės, bet jei esate prieš, tai kam tada dar gaišti laiką? Tiesiog tokiu būdu atidėdinėtume politinį apsisprendimą. O man atrodo, mūsų frakcijos politinis apsisprendimas yra at, atmesti aktą ir kad norėtume, kad komisija surastų kitų mechanizmų. E, siekiant apginti Europos intelektinės teisės. Ačiū, liberalai šiek tiek ateis vėliau, todėl žaliesiams nu, dabar suteiksiu žodį. Ačiū. Taip, žalieji prašė kreiptis į teismą dar prieš prasidant ratifikacijos procesui, kai vyko diskusijos. Nesusilaukėme palaikymo tokia idėja šiame parlamente. Komisijos klausimas teismo yra labai bendro pobūdžio, jame neįtraukti įvairūs būkštavimai išsakyti mano frakcijos ir pramonės komitete. Ir neatsižvelgta į daugumos nuomonę. Man keista, kad komisija negali mum leisti patiems apsispręsti dėl šio politinio pasirinkimo. Mes turėtume sugebėti patys demokratiškai apsispręsti. Su, sutinku su ponu Fielneriu, kad reikia įsiklausyti piliečius ir todėl reikėtų atmesti aktą ir būtų malonu, jeigu komisija tiesiog galėtų su tuo susitaikyti. Dankeschön, dann gebe ich der ECR Gruppe. Ačiū, dabar ECR grupiai suteiksiu žodį, tiksliau ECR frakcijai. Ačiū, panė pirmininkė, ačiū, panė komisijos nariai, kad atvykote pas mus. Iš tiesų, mes visi sakome, kad turime klausytis savo rinkėjų ir savo piliečio. Ir a, iš esmės man skambina labai daug žmonių. Ir dauguma iš jų, a, kurie buvo iš mano rinkimo apygardos, a, siuntė man a, iš esmės elektroninio pašto žinutę, sakė, kad aktą yra svarb, bus a, svar, svarbus susitarimas padarysintis tam tikrą poveikį jų verslui Ir e, apskaitai mm, būtų padarytas neigiamas poveikis, mes balsuotume už e, šį susitarimą. Taigi, aš manau, kad e, daugelis iš mūsų šiame komitete per pasarosius metus arba ilgiau diskutavo, teikė klausimus komisijai, teikėme bendrus klausimus ir individualius klausimus. Aš manau, kad mes atspindime tos, tą susirūpinimą, kurį išreiškia mūsų rinkimo apygardose mūsų piliečiai Ir būtent mes turime dabar šeikšti tos susirūpinimą. Todėl mes pasirūpiname pateikti atinkamą poziciją ir mes e, apgailestavome, kad EPP iš tikrųjų atsijėmė savo pakeitimus, kurie tikrai būtų prasmingi siekiant kompromiso. Ir aš nenorėčiau, kad dabar mes numarintume šitą sustarimą. Mes, mes norime pamatyti, kad tai, aš noriu palaukti, ką teisingumo teismas nuspręs, ką jis man pratyje nurodys. Todėl mūsų frakcija norėtų atidėti sprendimą dėl aktos prieimimo E, ir sulaukti teisingumo teismo nutarties. Nes aš noriu būti įsitikinęs, kad mes padarėme viską, kas įmanoma, kad atsilieptume į savo piliečių, savo reikėjų susirūpinimus, nes yra daug abejonių iškelta. Kad, sakykime, kad, e, sakykime, daugelis įmonių interneto tiekėjų taps tarsi policinėmis priežiūros institucijomis. Žinoma, yra daug e, ir netinkamo aiškinimo. Žinoma, pasirašusios šitą susitarimą valstybės, jos taikys atitinkamas priemonės, nacionalinės priemonės. Todėl aš manau, kad iš tiesų pateikime pakeitimą, balsuokime už tai, kad šitas e, susitarimo patvirtinimas būtų atidėtas ir palaukime, ką nuspręs teisingumo teismas. Nežudykime iš karto to susitarimo. Galbūt Teisingumo teismas pateiks argumentų, kurie būtent ir parems šį sustarimą, tai yra aktą sustarimą. Nes aš nemanau, kad mes turėtume skubėti, todėl aš prašyčiau kolegų atidėti galutinį sprendimą dėl aktos, kad mes gautume pagristą Teisingumo teismo nutartį. kodėl krei, buvo kreiptasi iš tiesų į Teisingumo teismą. Tai prisiminkime, buvo labai daug reikalavimų uh, ir susirūpinimo iš mūsų rinkėjų. Ir mes pasinaudojame savo gale ir kreipiamės į Teisingumo teismą. Taigi, palaukime Teisingumo teismą. Norkis, ačiū. Ar liberalai jau gali kalbėti? Pone Rinaldi. Ačiū ponė pirmininkė. Ačiū, ponė pirmininkė. Mūsų frakcija pasisako už tai, kad parlamentas būtų kreipęsis į teisingumo teismą. Ir tikrai mes tada būtumėm pagidavę susijęti kreipimėsi daug daugiau klausimų tarpusavėje, negu kad tai padarė komisija, bet savo laiku mes nesugebėjome pasiekti, kad į mūsų pasiūlymą būtų atsižvelgta. Aldė pralaimėjo. Man balsavimas dėl Martino pranešimo, atsižvelgiant į piliečių lūkesčius ir atsižvelgiant tą diskusiją, kuri truko dviejus metus dėl aktos. Įvairiuose komitetuose, plenarinėje sesijoje galiu tik padėkoti komisijai, kad jį visą tą laiką bendradarbiavo, kad niekada nesiskundė ir tikrai užtikrino absoliutų skaidrumą. Negaliu kaltinti komisijos, kad jį veikia neskaidriai. Mums buvo duota daug informacijos. O dėl pačios diskusijos, tai galiu pasakyti, kad jeigu mes lauksime teisingumo teismo sprendimo, kuris galbūt išaiškins kai kuriuos aspektus, tai tokiu atveju parlamentas gali būti apkaltintas silpnumu. Todėl, manau, mes turime prisimti atsakomybę ir spręsti dėl klausimo esmės. Aida frakcijoje, nes aš esu šešėlinis pranešėjas atitinkamo komitete teikiantis nuomonę. Taigi, Aldi frakcijoje nuomonės gana skirtingos ir mūsų pirmininkas ką tik spaudos konferencijoje informavo, kad rytoj mes ketiname balsuoti dėl Martino pranešimo. Tokia iš mūsų pusės žinia. Gwen. Ačiū, noriu padėkoti komisijai, kad jie atvyko, paaiškino savo poziciją. Išvelgiu ir kai ką teigiamo. O teigiama yra tai, kad dėl aktos kilo labai plati pilietinė diskusija ne tik ES, bet ir už jos ribų. Ir parlamentas prisidėjo prie tos diskusijos dėl akto susitarimo turinio. Ironiška tai, kad aktą, kuri turėtų tapti demokratijos aukšta apraiška ir gerų rezultatų kovojant dėl savo teisų. ES sutartyje sakoma, kad piliečių teisės gina parlamentas. Rytoj balsuodami parlamento nariai mano frakcijos nariai, kurie atstovauja dideliai piliečių daliai, pasisakys griežtai prieš aktą susitarimo. Mes tą sakėme nuo pat pradžių ir mums nepriimtina aktą dėl jos turinio ir dėl nepriimtini ir uh, kai kurie esminiai momentai pažeidžiantis Lisabonos sutartį. Mes taip pat pasisakome, kad tokios formos reguliavimo priemonės mūsų žmonėms nereikia. Akta tiesiog yra kai kurių bandymas įtvirtinti kontrol, kontrolę, kurios pagalba būtų kontroliuojama kita pusė, o jie yra dauguma. Komisija pažymėjo, Komisija pažymėjo, kad reikėtų galvoti apie daugia šališkumą šiuo atveju, bet manau, kad balsuoti reikia dabar, rytoj ir taip pat plenarinėje sesijoje. Ačiū. Taigi politinės frakcijos reagavo į komisijos nario pareiškimą. Ir taigi, baigiame mūsų darbo tvarkės punktą. Norėčiau padėkoti jums visiems ir kolegos, kurie čia dabar susirinkę, galės išreikšti savo nuomonę balsuodami. Aš tikiuosi, rytoj mes e, priimsime atsakingą sprendimą. Ačiū ir pasimatysime rytoj.